Good afternoon, dear colleagues, ladies and gentlemen. Gerbiami kolegos, dar kartą laba diena. Teskime mūsų darbą. Tvarios Europos neturiųjų metalų pramonės plėtra. Pranešėjas šio klausimu Eduardas Marta posėdėje dalyvauja. Gerbiamas kolega, 6 e, gegužės pristatė darbinį dokumentą. Taigi šiandieną mes aptarsime e, netauriųjų metalų pramonės klausimą. Šis klausimas yra labai aktualus, nes be metalų mes negalime, mm, mūsų pramonė negali apsieiti, mes praktiškai esame priklausomi nuo metalurgijos, priklausomi nuo neturių metalų importo. E, Daugiausiai importuojama iš Kinijos, taigi, kaip matote, situacija nėra pati geriausia. Ir kolega Marta yra mūsų pranešėjas, ekspertas šiuo klausimu. Taigi norėčiau ir suteikti Jums žodį. Prašome. Merci beaucoup, monsieur le président. Dėkuoju pirmininkė. Prieš pradėdamas kalbėti apie tą pranešimą, apie jo projektą, pirmiausia, norėčiau padėkoti šešiniams pranešėjams, kurie paremė mano darbus, pri, e, pritarė e, tai, kad labai svarbi yra netarių metalų pramonė, tai minčiai, Žanui Maksimui Filipui, mano komandai dėkoju, kurie e, labai daug dirbo, kad šis pranešimas būtų kokybiškas. Ir kad jis atspindėtų svarbiausius dalykus Išeitinė mintis yra labai paprasta. Šiandieną krizė mums yra parodžiusi, kad reikia galvoti, kokia svarbi yra sunkioji pramonė ES lygmenių. Tai yra e, pagrindinių metalų gamybos pramonė. E, Europoje pagamin, e, pagaminama daugiau kaip 90 milijonų tonų e, metalų, bet jau prieš krizę tai buvo, atsiprašau, 360-190 milijonų tonų, e, bet taip pat tai, e, ta gamyba yra susijusi su mm, CO2 emisijomis ir kita vertus, taikant ekologinius reikalavimus, yra pavojus, kad gali ši pramonė persielti kitur, kad bus prarasta labai daug darbo vietų, mes turime ją išlaikyti, nes ji labai e, svarbi mums, bet e, kovojama su klimato kaita ir mes e, norime e, ieškoti kelio išeiti iš užburto rato, patekti į gerąjį ciklą, derinant įvairius reikalavimus ir principus. Mes e, norėjome kalbėti apie pagrindinius bazinius dalykus, su vietiniais veikėjais bendravome, prieš e, susi, susitikome su įmonių vadovais, taip pat su NVO, e, susitikome vietos valdžios atstovais, nes visi tie žmonės yra labai svarbus rengiant pranešimą. Pranešimas atsižvelgia į vietinių veikėjų realybę išgyvenamą. Ir e, kas visiems aktualu yra CO2 emisijos. E, reikia, ne, kad klientams nebūtų permestos sąnaudos mažinimo emisijų. Ir e, pramonė taip pat gali labai nukentėti. Mes pateikėme keletą pasiūlymų. Reikia, kad visi dalytųsi sąnaudomis. Ir reikia visus operatorius, visus veikėjus vienodai traktuoti, reikia užtikrinti e, teisingą tarptautinę prekybą, nes Europa dabar nustato e, tam tikras papildomas priemonės varžančias aplinkosaugos visuomenės sveikatos srityje, bet e, tada mes kenčiame tarptautinės konkurencijos kontekste, nes, pavyzdžiui, Kinė yra labai stipri mūsų konkurencija. Noriu pasakyti, kad ponas Volgimas Eider, kuris Volstil, e, pasaulio e, plieno asociacijai vadovauja, e, sako, kad aukštakrosnių pramonė išnyks Europos Sąjungoje. E, e, reikia galvoti apie tam tikras e, lankščias laikinas priemonės. Jeigu rytoj bus rastas pasaulinis tarimas, tai tada nebereikės taikyti mums tų laikinų mm, priemonių. Kitas dalykas, kuriam pritarė mm, suinteresuoti asmenys, su kuriais buvome susitikę, tai yra būtinybė uh, E, užsitikrinti ilgalaikius susitarimus. Energijos išteklių e, kaina, elektros energijos kaina daugelie e, šalių yra labai rimtas veiksnys, galvojant apie investicijų įmonės perspektyvas. Kai kuriuose valstybėse narėse elektros, pavyzdžiui, kaina gali labai neigiamai atsiliepti investicijoms. Jeigu rytoj mes turėsime galimybę 10-15 metų sudaryti susitarimus, kontraktus, tai galėtų būti mm, elementas, kuris gali paskatinti e, investicijas e, komercinės e, apsaugos priemonės, kyla dempingo pavojus. Reikia sekti, kad nepatektų tokios dempinginės prekės į ES rinką, nes e, tai labai neigiamai veikia mūsų pramonę. Kitas dalykas, na, aš tikiuosi, kad visi turite laiko perskaityti pranešimą. Kitas labai svarbus aspektas, apie kurį kalbame, tai yra svarbių rinkų dalykas. Pasižiūrėkime Mm, kas įvyko su viena įmonė, kuri priklauso Tyson Krupp. Komisija neleido įsigyti tos įmonės, nes tokiu būdu būtų atsiradusi dominuojanti e, padėtis. Mums e, konkurencija šiuo metu yra ne tik europinė, bet ir nacionalinė ir reikia e, apibrėžti tai, kas yra aktuali svarbi rinka, tai yra mūsų nuomonė pasaulinė rinka, nes jeigu mes to nepripažinsime, tai tuomet e, Europos įmonės gali nukentėti, pavyzdžiui, kad NOX atvejais komisija taip pat neleido, kad Tyson Group įsigytų kitas įmonės, kad neiškaipytų ES rinkos. Nes e, kitaip, pavyzdžiui, jeigu būtų duotas leidimas, tai Kinijos, e, Kinai e, dominuotų mūsų rinkoje, nes jie turėtų 50 procentų tos rinkos. Tai tiek pagrindinių dalykų, aš esu pasirengęs atsakyti jūsų klausimus. Ačiū kolega, ačiū už jūsų pasisakymą, ponas Tošinovskis. Ekar, pardon. Děkuji, pane předsedo, za slovo. Já bych chtěl velmi poděkovat kolegu Martinovi za jeho zprávu a myslím si, že je to jedna z ne... Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti pranešėjai Marta už parengtą pranešimą. Laikausi nuomonės, kad šis pranešimas mūsų komitete yra labai svarbus. Ir šiame pranešime yra viskas tinkamai užfiksuota. Europos, Sąjunga, Europos Sąjungoje yra e, ženkliai sumažėjęs e, ženkliai sumažėjusi aliuminio e, gamyba. Visą tai turi pasiekmių plačiaja prasme. Kodėl? Todėl, kad mes prarandame e, Europoje konkurencingumą. Kaip e, sakė kolega Marta, visa tai yra susiję su didžiulė administracinė našta, e, dėl kurios yra sunku konkuruoti su, sakykime, trečiosiamis šalimis. Taigi, iš tiesų sutinku su tuo, ką sako kolega Marta, kokia yra situacija dėl metalurgijos pramonės. Kalbant apie aliuminį arba apie plieną, Man atrodo, kad e, šių medžiagų gamintojai tikrai yra e, sudėtingoje situacijoje, nes jie patiria didžiulį spaudimą dėl trečiųjų šalių konkurencijos, o mes vieną dieną pritrūksime e, netauriųjų metalų. Situacija bus panaši, pavyzdžiui, kaip su nafta. Visai neseniai buvo kalbėta apie CO2 emisijas ir kokių tikslų reikia pasiekti. Ir šioje srityje jau daug kas yra pasiekta. Mes e, jau esame prieėmę svarbių sprendimų dėl produktų gyvavimo ciklų. E, tuo tarpu sakykime, tikrai e, trūksta diskusijų e, apie e, metalurgijos pramonę ir, sakykime, trūksta žinių, kaip aliuminį arba plieną būtų galima gaminti tuo pat metu, išmetant į aplinką mažiau CO2. Tačiau didžiausia problema yra administracinė našta. Taigi, kaip mes galime garantuoti su tokia didžiulė administracinė našta mūsų pramonių konkurencingumą. Dar vienas dalykas tai yra emisijų leidimai. ETS sistema yra priemonės, kurios leidžia mums kovoti su aplinkos tarša. Tačiau, na, sakykime, toks sprendimas taip pat turi neigiamų pasiekmių pramoniai. Man kyla daug abejonių e, dėl priemonių, kurios yra dabar rengiamos. Bet kuriuo atveju bendradarbiausiu su pranešėju, kad e, Europoje nekiltų rimtų problemų su metalurgija. Ačiū. Aš norėčiau padėkoti pranešėjui už parengtą pranešimą, taip pat pritariu, kam jisai sako dėl netauriųjų metalų pramonės ir kad e, ypač aliuminio gamyba e, yra problematiška. Pats sektorius turėtų būti reformuotas, kad taptų tvariu ir kad būtų e, konkurencingu globaliu mastu. Šiame pranešime sakoma, kad vienas didžiausių iššūkių yra kova su klimato kaita, tačiau tuo pat metu reikia būti ir ekonominė prasme sėkmingais. Taigi laikausi nuomonės, kad klimato kaita ir kova su jie turėtų e, neriboti gamybos Ir vienas iš tinkamų žingsnių yra ETS sistemos reformavimas. Toliau šiame pranešime taip pat kalbama apie tai, kad Europos neturiųjų metalų pramonė praranda savo konkurencingumą. Tai yra dėl kaštų ir dėl nesažiningų konkurencingumo E, nesažiningo konkurencingumo. Taigi reikia užtikrinti vienodas sąlygas visiems, apie ką kalba ir ponas Marta. Šiame pranešime e, yra sprendžiamas problemos, tačiau dėje pražiūrėti keli svarbus dalykai. Visų pirma, dideli energetikos kaštai. Jie turėtų būti e, sprendžiami energetikos e, sąjungos kontekste. E, reikia sukurti gerai funkcionuojančią bendrą energetinę rinką, kuri leistų neturiųjų metalų pramoniai tobulėti, tai yra suvartoti mažiau energijos. Šiame kontekste e, TTIP e, reikia įtraukti skyrių dėl energetikos. Kalbant apie šį pranešimą, svarbus e, dalykai yra e, žiedinė ekonomika, pasiūlos paklausos aspektai, dalykai susiję su įgūdžiais, užimtumu, tyrimais ir inovacija. Pabaigai galiu pasakyti, kad dokumentas yra geras ir laukiu bendradarbiavimo šiuo svarbiu klausimu. Dėkuoju. Ačiū Jums už Jūsų pastabas. Dabar žodis e, Lopas Bermėjo. Labadiena visiems. Visų pirma, norėčiau padėkoti pranešėjui už atliktą darbą. Taip pat norėčiau padėkoti ir jo komandai, nes yra parengtas geras pranešimas. Be to galiu pritarti daugeliui pasiūlymų, kurie yra pateikti. Taigi dar kartą sveikinu pranešėją su pranešimu. Be abejo, pritarėme tam, kad e, Europa turėtų savo neturiųjų metalų pramonę, nes tai yra strateginės svarbos e, sektorius. Ir taip pat norime, kad e, pramonė būtų tvari. Be to, labai svarbus yra CO2 e, klausimas, nes e, būtent dėl jos, e, dėl šio klausimo mūsų metalų pramonė praranda konkurencingumą. Ir kaip sakė pranešėjas, mes turime užtikrinti vienodas sąlygas visiems veikti. Toliau yra du aspektai, kuriuos norėčiau paminėti. Visų pirma, pačios pramonės svarba ir apskritai e, metalurgijos svarba e, Europos sanglaudai. E, jau, keletus, jau keletą metų matome, kad įmonės perkelia savo veiklą į kitas šalis. Ir šiuo atžvilgiu na, reikia imtis veiksmų, galbūt patvirtinant ekonominę politiką, kuri būtų lankstesnė, leidžianti lengviau e, skirti e, valstybės pagalbą. Nes e, taip būtų prisidedama prie Europos sąnglaudos ir skirtumų tarp regionų mažinimo. Ypač, pavyzdžiui, tai pasakytina apie periferinius regionus, kur e, pramonė turėtų būti stiprinama. Toliau antras dalykas tai yra elektros rinka ir elektros kainos. Elektros kaina yra didelė. Ir e, elektros kaina ypač yra didelė pramoniai. E, taigi tie, kurie reikia užtikrinti galimybę dėrėtis dėl elektros kainų pramoniai ir kad, e, sakykime, elektros kaina e, būtų mažesnė e, verslui. Toks, bent jau mano šalyje yra, Ispanijoje yra visiškai kitaip. Sakyčiau, verslas turėtų mokėti tokią elektros kainą, kuri nedaug skirtusi nuo gamybos kainos. Deja, Taip nėra. Be to, elektros gamybos modelis būt, turėtų būti e, toks, kad e, kuo galima būtų daugiau naudoti atsinaujinančių energijos šaltinių, tačiau tai neturėtų didinti ženkliai kainos galutiniams vartotojams. Esu įsitikinusi, kad mes galime toliau dirbti, bendratarbiauti ir tobulinti šį pranešimą. Nes, e, kaip sakiau, iš principo e, šiam dokumentui galime pritarti. Ir tikiuosi, kad galutinis variantas e, bus priimtinas visiems. ECR vardu. Jau suteikėme kolegai, dabar žodis apie to frakcijos vardu ponui Salinį. Ačiū. Turiu iš karto atsiprašyti dėl to, kad negalėjau dalyvauti posėdėje, kai buvo pristatomas pranešimas, tačiau norėčiau, kaip šešėlinis pranešėjas, pateikti e, keletą pastabų. Visų pirma, e, sveikinu pranešėją su atliktų darbu. Buvo netgi apsilankyta uh, kai kuriuose e, svarbiose įmonėse ir, aišku, tai prisidėjo prie e, gero, ger, geros pranešimo kokybės. E, laikausi nuomonės, kad puikiai yra identifikuotos problemos šiame pranešime ir, aišku, reikia diskutuoti dėl pačių sprendimų, kurie yra siūlomi, kaip pasiekti vieną ar kitą, sakykime, tikslą. Dabar kalbant apie problemas, E, kurios yra identifikuotos. E, e, pasistengsiu trumpai jas pristatyti. Taigi, visų pirma, Europa daug dirba aplikosaugos srityje, nors mūsų metalo pramonė dėl to kenčia mūsų pramonė yra nebekonkurencinga ir kaip tai ne vieną kartą paminėta pranešime. Ir reikia stengtis, kad na, dėl visų šių problemų nesirastų trečia problema. Kai pramonė e, e, privalo laikytis aplinkosauginių teisės aktų ir kai e, energijos kaštai yra milžiniški, ji turi e, imtis priemonių ir, sakykime, mažinti išlaidas žmogiškųjų išteklių e, atžvilgių. Taigi aš nenorėčiau, kad ES žengtų žingsnį, žingsnį atgal. E, juk ES gerbė e, žmogų ir žmogaus darbą. Todėl mūsų tikslas e, turėtų būti spręsti energijos e, kaštų klausimą. Tai aišku, klausimas yra labai aktualus, tačiau tai nėra vienintelis būdas, kaip galima būtų išspręsti konkurencingumo klausimą. Be abejo, yra ir e, kitų dalykų, kurios, kurie turėtų būti sprendžiami. Ir ne vieną kartą šiame komitete aš pasakiau, kad na, reikia kažką daryti su ET sistema, nes ji turi trūkumų ir ne vieną. E, Ir e, nemanau, kad kažką galima padaryti radikalaus, neatsižvelgiant į, e, sakykime, e, pačią ETS struktūrą. Sakykime, Italija. Italija importuoja daugiau energijos nei eksportuoja ir dėl tos priežasties jai gali kilti problemų išsaugant e, savo konkurencingumą. Kitas dalykas ETS e sistema ir e, jos vertinimo nauji kriterijai. Man atrodo, tokius dalykus mes turėsime analizuoti ateityje. Kolega Tamborano, prašome. Ačiū pirmininkė. Džiaugiamės, kad Martino pranešimas E, pagaliau kalba apie rinką. Rinka svarbiausias e, mūsų dalykas. Laikomės nuomonės, kad e, šį dalyką reikia analizuoti per kelias perspektyvas. Visų pirma, kalbėti apie vidaus rinką ir pažiūrėti, kokie yra skirtumai tarp valstybių narių, kurie atsirado dėl skirtingų finan... fiskalinių politikų ir energijos kaino. Nuo ekonominės krizės nukentėjusios šalis atsilieka nuo kitų šalių vis labiau. Kitas dalykas yra išorės rinkos ir EP sistema. Labai svarbu, kad e, kitos šalis e, vadovautųsi lygiai tos, tomis pačiomis taisyklėmis, e, kaip egzistuoja ES. Ir šiuo atžvilgiu pritariu tam, kas sako pranešėjas, nes tai užtikrintų vienodas sąlygas ES ir trečiųjų šalių gamintojams. Toliau kitas dalykas. Šiandieną ES kūrė ETS e, leidimų rezervą, e, kad vėliau galėtų parduoti ten esančius leidimus praktiškai už nulį. Ir tai tikrai neprisideda prie e, lygių galimybių konkuruoti. Pramonės, metalų, pra, metalų pramonė iš tiesų E, turi įgyventinti labai griežtus, e, sakykime, aplinkos sauginius teisės aktus, kurie yra nepažįstami kitur. Ir laikausi nuomonės, kad tokiai metalų pramoniai turėtų būti kompensuojama už tai. E, kalbant apie galimus sprendimus, e, TTP mes galime pradėti diskutuoti, ar Junktinėse Amerikos valstijose metalų pramonė laikosi panašių standartų kaip čia. Aišku, Junktinėse Amerikos valstijose nėra kvotų emisijoms. Taigi dabar atrodo, kad na, reikės pokyčių e, šioje srityje pagal TTIP E, sutartį, antrai tas darbas, kurį mes darome čia, bus visiškai nenaudingas. Martinas e, teisingai pastebi, kad e, netaurųjų metalų pramonė yra labai svarbi. Ir šiuo atžvilgiu E, reikėtų kalbėti ne tik tai apie netauriuosius metus, bet ir tauriuosius metalus, kurie panaudojami, e, sakykime, atsinaunančių energijos šaltinių e, pramonėje. Visai neseniai įtre komitetas užsako studiją, kur paaiškėjo, kad 80 procentų metalų yra importuojami į ES. Man atrodo, kad ši problema gali būti išspręsta. Kaip? E, tai yra e, skatinant e, pakartotiną jų jau esamų metalų ES panaudojimą. Tai yra svarbus dalykas siekiant išvengti priklausomybės nuo atsinaujinančių energijos šaltinių ir importuojamų produktų, nes laikausi nuomonės, kad ateityje mes nuo išorės priklausysime vis labiau. It was on, on behalf of EFDD. FDD frakcija. Frakcijos vardu pasakė kolega Tamburano. Dabar kiti kalbėtojai. Pirmiausia, Adamas Gyrekas. Prašau, ponė. Ačiū. Pradžioje aš norėčiau pasisakyti prieš patį pavadinimą. Netaurieji metalai. Pats pavadinimas netinkamas, nes paimkime varį, ar tai yra netaurus metalas? Tai pusiau taurus e, metalas. Ir toks supaprastinimas, man atrodo, nėra naudingas. Kalbame apie metalus, kurie yra naudojami kaip statybinė medžiaga ir aš manau, kad tai yra pats svarbiausias dalykas. Čia kalba, aišku, neina apie brangakmenius. Ir matyt, čia toks pagrindinis yra šio pranešimo tikslas. Taigi, plienas, ar tai būtų anglės plienas, ar kitokio tipos plienas, tai yra svarbiausias veiksnys kitose pramonės sektoriuose, ar tai būtų mechanizmai, automobilių pramonė, kitų mechanizmų pramonė. Ir jeigu mes perkelsime gamybą į kitas šalis, tai nebus naudinga kitiems pramonės sektoriams, nes tiesiog ir jie gali pasitraukti iš Europos. Tačiau čia tik tai toks pavyzdys, kaip daug energijos suvartojantys sektoriai, sektoriai metalurgija, plieno lė, lėjimas, lėjyba, kiti, metalų lėjyba, kitos šakos, kur reikalaujama daug energijos, pavyzdžiui, cemento pramonė, taip pat susiduria su sunkumais Europoje, nes irgi jai reikalinga daug energijos. Taigi tokių šakų, pramonės šakų yra nemažai. Ir jeigu mes norime kad atkurta būtų pramonė Europoje, jeigu norime, kad Europos šalis vėl taptų industrinėmis šalimis, turime išsaugoti tai, kas svarbiausia gamybai. Mes negalime plieno ar cemento gaminti Kinijoje, Turkijoje, artimuose rytuose ar kitur. Negalime pirkti tokių pusiau pagamintų cheminių medžiagų iš Amerikos, nes galiausiai tokiu būdu tampi priklausomu ir jeigu esi priklausomas nuo strateginių žaliavų, turės pirkti iš kitur, tuomet ir politinė prasme mes tapsime labiau priklausomi nuo kitų tautų šalių, nepriklausomai nuo to, iš ko mes juos pirksime. Sutinku su ponu Martanu, kuris daro prielaidą, kad didelės kainos kalbant apie apivartinius taršos leidimus, gali iškaipyti konkurenciją. Taip. Ir jeigu gamyba bus iškelta iš Europos, tai irgi sukels grėsmę. Taigi tai yra įdomu, kalbant apie tą pasienio koregavimo priemonę. Reikia pritaikyti ir pakoreguoti realias kainas, kad kainos būtų, į kainas eitų ir CO2 kaina paskaičiuota tartutiniu mastu. Klausimas, kaip tą padaryti, viskas, aišku, labai sudėtinga, kompleksiška, bet apie tai, aš manau, mes ir turėtumėme pasikalbėti Paryžiuje, toje konferencijoje, kuri artėja. Konferencija apie klimato kaitą. Taip pat e, labai žaviuosi pono Martandrasa. Jis teigia, kad kai kurios ES valstybės narės šiek tiek sukelia konkurencijos iškraipimus tarp valstybių narių, naudodamos kompensacijos priemonės. Taip, tai yra labai aktualu, tačiau bendrai kalbant, tai yra tikrai puikus dokumentas. Aš norėčiau pasveikinti poną Martaną ir labai apmaudu, kad tame dokumente nėra jokios, jokio teisėkros elemento. Ponas Nika. Ačiū, ponė pirmininkė. Man asmeniškai pono Martano pranešimas, jeigu jį lyginčiau su kitais pranešimais, tai galėčiau pasakyti, kad jis man primena tam tikrą diagnozę, kuri yra pateikiama mediko. Medikas, e, ieškodamas lygos, e, atlieka diagnozę, pato siūlo gydimą. Ir čia yra siūlomas gydimas, kaip būtų galima kovoti su tam tikrais neigiamais e, šios lygos padariniais. Taigi, Šis pranešimas yra puikus ir jis man primena, kaip sakiau, diagnozę. Yra kalbama apie tai, kokios yra problemos ir sunkumai ir ką būtų galima padaryti čia ir kitur, kad tas problemas išspręstumėme. Mes puikiai žinome, kad pavyzdžiui balsavome už tai, kad iš, išauktų apivartinių taršos leidimų kainos. Tačiau nekalbėjome apie tai, kokią įtaką tai realiai turės energijos kainoms. Taip pat nežinome, kaip tai paveiks, pavyzdžiui, ir energijos kainą tose pramonės šakose, kur yra naudojama daug energijos, aliuminio pramonė ir taip toliau. Taigi, didesnės energijos kainas, kainos reikš konkurencingumo pabaigą Europos Sąjungoje. Tai reikš, kad teks užsidaryti įmonėms, gamykloms ir panašiai. Ir, na, pragmatikai teigia, kad aišku, oras gal ir bus švaresnis tuo atveju, bet vis tiek gamyba vyks kitur, ne Europoje, bet kitur ir vis tiek bus teršiama aplinka. Ir taip pat e, kiti kolegos kalbėjo apie CO2 emisijas, nesvarbu, kur jos bus išmetamos čia ar kitur. Taigi mūsų politikoje trūksta darnumo, nuoseklumo ir netgi Europos komisijoje trūksta to nuoseklumo ir darnumo. Matome, kad trūksta ir nuoseklumo, ir vizijos, ir gen, šis generalinis direktoratas irgi kažkaip nelabai nuosekliai elgesi, reiktų tikrai tam užkirsti kelią. Ir mes kalbame apie bazinius dalykus, juk plienas, anglis buvo ES ištakose. Taigi tai yra strateginiai produktai, strateginės medžiagos. Ir visuomet mums jų prireiks, nesvarbu, kas bebūtų, negalime net įsivaizduoti, kad galėsime viską importuoti iš svetur ir taip patenkinti savo poreikius. Tokiu būdu paukosime Europos konkurencingumą, ir tą paukosime dėl trumparegiškų sumetimų. Ir tuomet kainos bus labai didžiulės. Jeigu norime konkurencingos pramonės, turime pritaikyti tą pasienio koregavimo priemonę. Ir privalome užtikrinti tinkamą tokiu būdu konkurenciją, kad galėtumėme pasiekti ir aplinkos auginių tikslų, kad netrodytų, jog Europoje galime teršti be jokių apribojimų. Ne, jokių būdų. Ir mes į prie komitete, ponė pirmininkė, turėtumėme daugiausiai apie tai kalbėti, nes kai kalba eina apie tokius svarbius klausimus, mes dažnai sakome, kad jeigu kalba eina apie klimato kaitą, tai reikia, reikia visą tą klausimą perduoti Envi komitetui. Ir mes visuomet atsiliekame keliais žingsniais, kalbant apie tokius svarbius iššūkius, klimato kaitą ir panašiai. Ir kolega dabar mums perdavė tuos darbus į, į mūsų rankas ir mes tą turime būtinai padaryti. Pirmininkas. Kiekvienas kalbėtojas e, viršė e, jam skirtą laiką, tai labai prašau e, laikytis e, kalbėjimui skirto laiko ne daugiau nei trys minutės. E, Roza Damato, prašau, trys minutės, prašau, neilgiau. Pradėsime taikyti tą taisyklę jums. Gracias. Um, ehm, dėkoju. Aš e, norėčiau pasiūlyti du dalykus, dėl kurių verta pagalvoti. Visų pirma, šiame pranešime trūksta e, dalies, kur būtų kalbama apie aplinkosaugą, tai yra apie e, emisijas. Taip pat reikėtų nepamiršti ir direktyvų, kurios reglamentuoja emisijas. E, esami Tai yra dabar metalų pramonė turi laikytis esamų direktyvų. Nereikėtų pamiršti, kad e, e, ši pramonė e, ženkliai įtakoja visų pirma darb, darbuotojų sveikatą ir kitų asmenų, kurie gyvena, sakykime, netoli įmonių. Taip pat ši pramonė turi poveikį turizmui, žemės ūkiui, žuvininkystė ir taip toliau. Todėl reikalingas toks drastiškas e, sprendimas e, šių įmonių atžvilgių, nes dažnai jos naudoja, e, sakykime, aparatūrą, kuri yra neekonomiška ir kenkinti aplinkai, o pati įmonė egzistuoja vien tik todėl, kad gauna valstybės paramą. Todėl reikia radikalaus sprendimo kuri nebūtų, kuris nebūtų tik tai e, susijęs su ekonomikos augimu, gamybos apimčių didinimu ir e, gamtinių išteklių vartojimu. Kaip pranešėjas teisingai paminėjo, reikia daugiau dėmesio skirti atsinaudantiems energijos šaltiniams. Taip, tačiau reikia kitokio požiūrio. E, reikia mums tokio tokios de decentralizuotos pramonės, o ne centralizuotos. Be to, reikia pagalvoti ir apie energetinį efektyvumą. Kodėl? Todėl, kad vėliau reikia kalbėti apie naują e, ekonomika, tai yra taip vadinama žiedinė ekonomika, pagal kurią būtų gaminama mažiau, tačiau tuo pat metu e, būtų daugiau naudojama jau esamų dalykų. Aišku, tam reikia perinamojo laikotarpio, tačiau mes e, tikrai turime e, įgyvendinti tą trečiąją pramonės revoliuciją. Dėkuoju. Labai gerai sutvarkėte su laiku, bet taip pat ir jūsų pasisakymo turinys buvo puikus. Pone Delkastijo. pernelik daug dalykų mano galvo užima. Dabar kalbėsiu ispaniškai. Norėčiau padėkoti Eduardui Martin dar kartą už jo pasiūlymą. Jau turėjome galimybės apie tai pasikalbėti trumpai. Man patinka, kad pranešimas labai yra aiškus, glaustas ir kad ne e, prarandamas laikas vaikštant aplinkui svarbiausius dalykus, nėra pernelik daug refleksijų. E, E, pranešime, bet kalbama apie klausimų esmę. Aš norėčiau paminėti porą dalykų. Tai yra korekcija ties sienomis. Jau negirdėjau, ką sakė kiti, galbūt minėjo kolegos e, tuos dalykus, bet aš pavėlavau. Taigi egzistuoja dvi problemos. Pirmiausias, kaip atlikti korekcijas e, ties sieną, nes administracinė prasme yra labai sudėtinga CO2 kainą nustatyti elektros sąskaitą, kai importuojama elektros energijos. Taigi reikia galvoti ne tik apie kilmės šalies gavybos struktūrą, bet taip pat ir mechanizmą, kuris leistų nustatyti deramą kainą. Ir yra pora kitų problemų E, kur kas prasmingiau būtų tiesiogiai nustatyti emisijų kainą ir atlikti paskaičiavimus e, harmonizavimo tikslais. Kalbame apie plieno pramonę, kuri yra labai didelė pramonė, kuri e, veikia pagal trumpalaikės sutartis elektros gamybos susitarimai yra ilga, ilgesnio laikotarpio. Todėl aliuminio ir kitos susijusios pramonės šakos yra labiau nusakomos, lengviau yra jas analizuoti, numatyti pokyčius ateityje. Taip pat reikia pasakyti, labai sudėtinga nustatyti CO2 elementą importuojamame produkte. Dėkuoju kolegė Dėl Kastijo. O dabar norėtume. kad pasakytų ponia Matija Pelegrinį. Šituo pačiu klausimu išaugimo direktorato. Aš esu ponas, ne ponia. E, nes Matija yra vyriškas vardas. Taigi mano informacija nebuvo visai tiksliai, atsiprašau. Dabar jau matau jūs puikiai. Jūs esate tikrai vyriškis. Prašom, jokios problemos. Labai trumpai pasisakysiu, kad taupytumėte laiko. Pirmiausia, norėtume padėkoti pranešėjai už šį tarpinį pranešimą ir turėjome galimybę ap aptarti pirmąjį variantą įtrė komitete anksčiau. Manau, kad iššūkis, kuris e, numatytas ir identifikuotas parlamento narių, tas pats kaip e, ir komisijos e, akise matomas iššūkis, tai yra e, netorių metalių, metalų pramonės priklausomybė labai stipri nuo trečiųjų šalių, kai kas kalbėjo apie esminės svarbos žaliavas ir e, tie žemės elementai buvo paminėti. Mm. E, mes e, žinome, kad per pastaruosius keletą metų praradome mm, pagrindinių metalų gamybos didelę dalį, pirmiausiai plieno ir aliuminio. Kai kurie iš jūsų kalbėjote apie politikos priemonių nuoseklumą. Mums reikia priemonių, kurios uh, žengtų tą pačią linkmenimi, linkme, linkme mes turime derinti kovą su klimato kaita ir taip pat turime siekti išlaikyti šios pramonės konkurencingumą ES. Taip, mums reikia e, pirminės, antrinės žaliavų gamybos. Per paskutinį pasisakymą buvo paminėta, kad mes turime galvoti apie žiedinę ekonomiką. Iki šių metų pabaigos komisija pateiks naują priemonių uh, paketą apie žiedinę ekonomiją, bet tai, tai turėtų sumažinti pagrindinių bazinių metalų poreikį. Bet pasakysiu, kad vario perdirimo pramonė visiškai nepatenkins poreikio, net 30 procentų. Nors 100 procentų būtų viskas perdirbama, poreikis nebus patenkintas, mes turėsime tiek gamybą išlaikyti, tiek e, užtikrinti perdarbimą. Taip pat mūsų nuomonė yra svarbu tai, kad pranešime pripažįstami svarbiausi iššūkiai susijęs su aukštomis energetikos išteklių kainomis Europoje, taip pat, kad Europoje egzistuoja situacija, kuri neleidžia e, lengvai sudarinti ilgalaikių sutarčių. E, kažkas iš parlamento narių sakė, kad energetikos sąjunga būtų atsakas į tą iššūkį aukštų energetikos išteklių kainų. Dar norėčiau pabaigoje padėkoti pranešiai ponui Marton. Mes atsižvelgsime į jo mintis, į tai, ką jis kalba apie ETS sistemos reformą ir e, tiek. Dėkuoju. Labai ačiū e, ponui Matėjo Paligrinį, kuris e, generalinio direktorato augimo naujo e, direktorato skiriaus vadovas. Dėkuoju dabar. Grįžtame prie pranešėjo, daug pozityvių žodžių buvo jums išsakyta. Ką jūs galvojate, kolega Martan, apie tai? Iš tikrųjų, daug žodžių buvo išsakyta, dėkoju pirmininkė jums, dėkoju kolegoms, kurie pasisakė. Negaliu atsakyti į visus klausimus. Darbas tik tai prasidėjo, nes bus daugiau pakeitimų, vyks susitikimai su šešėniais e, pranešiais. Mes, aišku, galime pakeitimais pagerinti tekstą ir pabandysiu atsižvelgti į daugelį minčių. Bet dabar, kas yra svarbiausia šiandieną? E, nežiūrint tam tikrų nusistatymų, reikia pasakyti, kad netaurių metalių, neto, metalų gamyba nuolatos auga pasaulio mastu. O Europoje gamyba dėje nuolatos siaurėja. E, aš e, nenoriu pasakyti, kad mes pradėsime 200-300 ar kiek milijonų per metus tonų nu pradėsime gaminti, bet mums reikia stabilizuoti gamybą. Uh, Ar mes leisime dabar e, išeiti mūsų gamybai ir e, persikelti į ten, kur nei socialiniai, nei aplinkosaugos aspektai yra negerbimi, ar mes, e, nežiūrint viso to, nežiūrint visų suvaržymų reikalavimų, turėsime, uh, užsitikrinsime, kad mes uh, ribosime emisijas kad busime šioje srityje lyderiai. Iš tikrųjų, labai sudėtinga yra situacija, bet nei mano tikslas nėra saky, pasakyti, kad mes turime rinktis tarp gamybos ir sveikatos. Mes turime galvoti, kaip užtikrinti, kad gamyba bus švari, kad bus laikomasi aplinkosaugos ir socialinių normų. Tie, kurie nesilaiko reikalavimų, turi būti nubausti, nes teisės aktai tą leidžia. Dabar e, kiti dalykai. E, korekcijos ties sieną. Vietos veikėjai labai svarbus. Kas e, sulaiko investiciją šiandieną? Tai yra STS politika. Aš paminėsiu vieną konkretų pavyzdį iš to, apie ką galvoja pramonė. Mes buvome nuvykę į Düsseldorfą su ThyssenKrupp, buvome susitikę atstovais Jie sakė, kad reikia 150 milijonų eurų investicijų, bet e, rengiama ETS e, reforma sako, kad e, kad nenorima, jog būtų taikomi suvaržymai ir galvojama, kaip gaminti kitur. Jie žino, kad jie bus kontroliuojami Bet jeigu nebus numatyta tam tikrų uh, e, lygiai verčių priemonių Kinijoje, tai TCNKRU pradės investuoti kažkur kitur, o Europoje mums jų reikia. Pasižiūrėkime į skaičius. Metalurgijos pramonė. Dabar metalurgijos e, pramonė teršia labiau negu prieš dešimt metų. Todėl, todėl kad trūksta investicijų. E, e, trūksta konkurencingumo, nesilaikom aplinkosaugos priemonių. Dėl to taip yra, kad ETS politikos ateitis yra neaiški. Ir reikia užtikrinti, kad būtų taikomas ekvivalentiškumo principas. Mes e, turime užtikrinti, kad lėšos, kurios bus e, surenkamos e, bus, nu, būtų nukreiptos į investicijas, o ne į e, kišenės savininkų. Kaip Europa gali sukurti pažangų gerą ratą, išbristi iš užburto rato? Mes turime rasti naujus finansavimo šaltinius ir e, siūsti stiprų signalą užsieniu. Jeigu jūs norite parduoti savo produkciją pas mus, tai turite laikytis mūsų ne, e, reikalavimų, normų, o jeigu jūs to nedarysite, tai jums kainuos tai e, kur kas daugiau. Mes negalime būti naivus, e, naivuoliai didžiausi, nes konkurencija yra pasaulinio masto šiandieną. Daugelie valstybių jau egzistuoja tam tikri dalykai. Mes turime pas, suvokti, kad e, kol kas nėra pakankamai galimybės numatyti veiksmų į priekį ir dėl to investuotojai nenori į tą pramonės rytį investuoti. Ilgalaikė sutartis 10-15 metų tai būtų geriausia garantija, tai leistų užtikrinti investicijas, kurios būtinos rytojui ir užtikrinti matomumą didesnį. Yra ir kitų dalykų, kurie buvo paminėti. Bet paprasčiausiai aš galiu pasakyti, kad mes atlikome įvertinimą, su kuriais visi sutinka, keturi yra svarbiausi ramščiai ir nepamirškime vietos veikėjų, įmonių vadovų, e, nevyriausybinio organizacijų, profsąjungų veikėjų, kurie e, nori, kad būtų daugiau aiškumo ir tai yra, nori stipraus signalo šiai pramoniai, e, visuomenės sveikatai, aplinkosaugos dalykams. Ir tai, kaip e, daug kas sakė, šis pranešimas yra gera pradžia tolesniems darbams. Ačiū. Ačiū Jums už Jūsų atsakymus, už Jūsų pastabas. Dabar E, dabar jūs sakėte daug minčių, pradžioje sakėte daug minčių ir noriu pasakyti, jog terminas e, pranešimui yra Liepos 3. 12 valanda. Liepos 3. Pakeitimai bus svarstomi tikriausiai rugsėjo 3. Turime, turėsime du mėnesius, e, po to po, po, po, pakeitimai pakeitimų pateikimo terminą. Po atostogų svarstysime. Ačiū visiems, ačiū pranešėjui, dėkuoju ir komisijos atstovui. Toliau, 12 punktas. Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra. Priežios institucijų valdyba. Abi šios struktūros abiems atstovaujama jų atstovai atvyko pas mus. Kol kas e, nematome, kad dar vienas svečias atvyko, matome, kad jau, jau, jau visi susirinko. Ačiū, kad atvykote, kolegos, svarbus klausimas. Keitimasis nuomonėmis su Alberto Potočnik, kuris vadovauja ASER, minėtai bendarbiavimo agentūrai. Jūs esate slovenas, italas. Slovenija ir Italija yra labai artimos šalys. Mes turėjome tokią pat pavardę komisijos narį. Turime. Ir taip pat lankosi pas mus lordas Mo, kuris atstovauja reguliavimo, reguliuotojų valdybos valdyba, jis yra jos vadovas, labai svarbi tai yra struktūra, abi e, struktūros yra svarbios. Diskutuojame labai svarbius dalykus - agentūros e, darbo programos projektas kitiems metams. E, diskusijos vyks atstovaujama e, aukščiausių lygių toms dviem struktūroms šiandieną. E, darbo programos projektas turi būti e, pateiktas reguliuotojų valdybai. Agentūra turi pateikti tai struktūrai savo projektą, taip pat Europos parlamento ir komisijai iki birželio 30 dienos daug laiko nėra ir mūsų diskusijos, kurios vyks po to, yra nepaprastai svarbios. Norėčiau dar jums e, visiems e, kolegos priminti, e, kad labai džiaugiamės, jog abu svečiai atvyko pas mus. Ir visiškai yra akivaizdu tai, kad ASER trūksta žmogiškojų išteklių. Tai gali būti labai rimta problema. E, ITRE pateikė už klausimą žodžiu apie tai, gegužės mėnesį per plenarinę sesiją jisai e, buvo svarstamas. E, vice vicepirmininkų komisijos Šepševičiai, taip pat ponai Kanietei. Aš e, nusinčiau tinkamą laišką, klausdamas apie tai, kokia atsira ateitis, e, minėjau, personalo stygių. Reikia, kad abi struktūros e, dirbtų deramai. Komisija kitų metų biudžete pateikia tam tikras prognozes ir matome, jog šiek tiek bus e, padidintas SR biudžetas, bet dėja e, to padidinimo tikrai nepakaks tam, kad būtų galima įvykdyti visas prievalės, e, visus naujus įgaliojimus. Manau, kad to nepakanka, norint stebėtis prižiūrėti didmeninę rinką, jūsų funkcionavimas labai svarbus e, energetikos vidaus rinkai, e, kalbu tiek apie elektros, tiek apie dujų rinką, jūs būsite atsakingi už abis rytis, tai yra mm, labai svarbus dalykai, jūs apie tai atskirai kalbėsite, bet viskas yra labai svarbu ir jeigu mes neužtikrinsime, nesukursime vidaus energetikos rinkos, tai neužtikrinsime saugumo energetikos išteklių tiekimo taip pat gali energetikos išteklių kaina pasikeisti, sąnaudos. Mūsų tikslas yra sumažinti tas kainas prieš pradedant veikti TTIP. Norėčiau paprašyti, kad jūs pirmiausiai pasisakytumėte, gerbiamą direktorių pirmąjį pakviesiu, nes jūs siūlote darbo programą ir ją pateiksite e, reguliuotojų valdybai. Taigi, svarbiausi pastebėjimai iš, iš jūsų, o paskui teiks žodį Lordui Mog. Ačiū, ponė pirmininkė, dėkoju už galimybę man šiandien čia pasisakyti. Taigi, nuo to pat laiko, kai agentūra buvo įsteigta ir kai aš padėjau darbą 2010 metais, mm, Lordas Morganas ir aš mes labai vertiname galimybę pristatyti čia šiandieną mūsų darbų programos apmatus, kurią pristatysime mėnesio pabaigoje e, reguliuotojų valdybai, kartu taip pat Europos parlamentui ir komisijai. Programa vėliau bus tvirtinama reguliuotojų valdybos ir taip pat primta administratorių, administracinės valdybos. Mes kartu su Lordu Morgan Mogu, Mogu norime pristatyti e, tą darbų programą ir mielai išklausytumėme jūsų pastabų, indėlio, kad galėtumėme irgi atsižvelgti į tai galdinai tobulinant, tobulinant veiklos programos projektą ir kad e, valdyba galėtų patvirtinti ją prieš administracinį valdybą ją priimant. Ir komisija taip pateiks nuomonę šiame procese. Dabar kalbant apie einamosius metus, veiklos programa bus susijusi su daugiametę apžvalgą, kur tokiu būdu met, metinė veiklos programa yra įdedama į bendrą perspektyvą ir tada aiškiau galime matyti, kokie yra ilgalaikiai agentūros planai ir kitų metų programa bus nusiųsta Europos parlamentui vėliau, dar šį mėnesį. Daugiametė apžvalga labai panaši į ankstesnėje, nes mes tiesiog tęsėme tuos pačius darbus, tuose pačiose srityse, siekime tų pačių tikslų. Kaip sakė pirmininkas, pagrindinis iššūkis yra įgyvendinti tuos įgaliojimus turint ribotus išteklius ir ta programa, kurią pateiksiu, jos projektą mėnesio pabaigoje bus pagrįsta išlaidų samata. Ta samata parengė administracinė valdyba ir taip pat reguliuotojų valdyba pateikė savo nuomonę kovo mėnesį. Ten yra numatytas kur kas didesnis biudžetas nei dabar turime agentūros ištekliai. Tai tiesiog rodo, kad reikia agentūrai daugiausia įgyvendinti didmenės priekybos energiją skaidrumo ir atskaitomybės elementus, taip pat e, infrastruktūros paketą. Pagrindinis mūsų darbas yra susijęs su energijos, energetinės sąjungos kūrimu ir atitinkama strategija, kurią parengė komisija metų pradžioje. Visi penki elementai turi įtakos mūsų darbui, tačiau du iš jų matyt yra patys aktualiausi ir arčiausiai susiję su mūsų darbu. Ir tai būtų vidaus energijos rinkos integravimas ir tiekimo saugumas, ypatingai kalbant apie tai, kad atliekami ir e, patikrinimai nepalankiausiamis sąlygomis, jie buvo atlikti praeitais metais. Taip pat saugumo siekėme ir bendradarbiaudami su valstybėmis narėmis, jų tarpe vyksta bendradarbiavimas, tai reiškia irgi rinkos integracija. Mūsų veiklos programa yra suskista į keturias temas Taip buvo ir šiais einamaisiais metais ir, kaip sakiau, tą ketiname daryti ir ateityje. Pirmoji tema kas bus, kai bus sukurta vidaus energijos rinka. Vidaus rinkos sukūrimas e, buvo numatytas e, praeitų metų pabaigoje, tačiau tos rinkos užbaigimas tik tai pirmas žingsnis, bandant sukurti gerai veikiančią vidaus rinką, tada ją reikia gyvendinti, reikia stebėti, kaip ji veikia, žiūrėti, ar taisyklės tinkamai taikomos. Taigi turime užtikrinti, kad trečiosios šalys ir atitinkami teisės aktai būtų perkeliami į valstybių narių teisės aktus, taip pat e-, e-, atitinkami kodeksai, gairės, kurie yra tvirtinami elektros energijos ir dujų srityse. Antroji tema yra didmenė energijos priekyba, integrumas ir skaidrumas. Remit reglamentas, e, kuris įsigaliojo 2011 metų pabaigoje, tačiau po to, kai įsigaliojo įgyvendinimo aktai šių metų, šiais metais naujas stebėsenos pagrindas, kuris buvo numatytas reglamente, yra dabar numatyta tą padaryti spalio mėnesį šiais metais. Taigi nuo spalio mėnesio tas remit, tos remit taisyklės jau bus pradėtos taikyti ir visi rinkos dalyviai turės atsiskaityti agentūrai ir taip pat agentūra išsakys savo lūkesčius dėl to, kaip būtų galima stebėti šios rinkos integravimą pagal turimą informaciją. Trečioji tema yra infrastruktūros iššūkiai. Čia vėlgi mes dirbame ir kalbant apie trečiojo energetikos paketo įgaliojimus, taip pat infrastruktūros paketo įgaliojimus. Taigi prisidedame prie Europos tinklų planavimo, rengiame taip pat savo nuomonės dėl ten tinklų ir taip pat dalyvaujame atrankos procesuose, stebime, kaip yra įgyvendinami bendro, bendrų interesų projektai. Taip pat e, dirbame ir tarp valstybinių projektų kaštų paskirstimo srityje. Ir dar viena ketvirta tema yra susijusi su tuo, kad mes bandome išspręsti tuos iššūkius, kuriuos nustatėme iniciatyvoje 2025 tai yra 2025 metai, tai yra iššūkiai, kurie teks per atinantį dešimtmetį ir kokie mūsų vertinimu reikalingi čia atsakymai ar reakcija. Trumpai pristatysiu visas tas temas, kalbant apie tai, kas bus po 14 metų, kai bus baigta kurti energijos rinką, kalbant ir apie elektros energiją ir dujas, kaip sakiau, mes norime įgyvendinti priimtus teisės aktus, tinklo kodavimo gairias ir taip pat norime išsiaiškinti kaip būtų galima sukurti taisyklės dėl suderintų tarifų struktūrų, mokesčių struktūrų mes e, dujų sektoriuje, kaip sėkis, tą darbą esame ką tik užbaigę, taip pat dujų sektoriuje, sektoriuje bandome gyvendindami šias taisyklės parengti ir tinklo struk, infrastruktūros struktūras ir taip pat jau pirmasis tinklo kodeksas yra pagal pajėgumų paskirstimo ko, pajėgumus, e, pajėgumų paskirstimo sistemą pritaikomas. Taip pat svarbu stebėti, kokia yra atliekama pažanga ir norėčiau projekti šią skaidę, nes čia labai puikiai matome, kokia yra situacija dėl elektros energijos rinkų integravimo. Jau dabar matome, kad nemažai ES yra įtraukta į bendrąją rinką, kurią valdo viena platforma, kuri nustato ir kainas, ir energijos rautus. Taigi nuo Gibraltaro iki Barenco jūros jau dabar matome, kad yra viena rinka. Yra dar vienas regionas vidurio rytų Europoje, kuris taip pat irgi įtrauktas, kuris naudoja tą pačią platformą, tačiau ji yra šiek tiek kitokia nei mėlyna Palanos palvotas regionas. Dujų srityje taip pat pasiekime pažangos, kuriant tokią platformą dėl pajėgumų paskirstimo. Čia vėlgi yra nemažai projektų, pagrindinis vienas projektas ir keli dar irgi reikšmingi projektai. Taigi mes siekime pažangos ne tik bandant užtikrinti didesnę teritoriją, bet taip pat siekiant ir labai konkrečių apčiopamų tikslų. Antroji tema - remit liko mažiau nei keturi mėnesiai. Tai yra spalio 7 dienos, iki spalio 7 dienos liko nedaug laiko, kai rinkos dalyviai priekiaus tais produktais, kurie yra pripažįstami rinkoje ir turės atsiskaityti už, už visus sandarius Europoje, ar tai būtų fizikinis produktas, finansinis produktas, ar tai būtų priekyba organizuota, organizuotais rinkos produktais, ar, ar kitais produktais. Taigi mes tikimės labai daug ataskaitų apie priekybą. Milijonas, pusė milijono per dieną, maždaug tokie mastai turėtų būti. Taip pat mes jau pristatėme ne kartą tai, kaip svarbu, svarbu, svarbus yra remit reglamentas ir aš pateiksiu statistinių duomenų apie mūsų veiklą, kuri vyksta nuo pat remit pradžios nes rinkos stebėsenos pagrindas e, sistema pradės veikti tik spalio mėnesį, tačiau buvo jau tokių atvejų, kur, apie kuriuos buvo atsiskaitoma agentūrai. 64, 67 atvejai buvo e, apie juos informuota agentūra, 26, dėl 26 jau viskas užbaigta, šešiais atvejais buvo nustatyti remit prievolės pažeidimai ir aš nenorėčiau nieko kalbėti apie bendrai didmenę prekybą energiją. Nenoriu sakyti, kad čia yra problemų, tačiau vis tiek matome, kad svarbu, jog didmenės prekybos rinkoje būtų skaidrumo ir atskaitomybės. Daug buvo atlikta darbo, turiuomenį ir agentūrą ir reguliuotojus, nes remitas yra bendra atsakomybė, taigi reikia visiems pasirūpinti, kad būtų tai tinkamai gyvendinta. Mes E, sausio mėnesį pradėjome tokį portalą ir taip pat koordinacinė grupė bus įsteigta ir taip pat bandome pasirūpinti, kad pajėgumai būtų kūriami ir agentūroje ir nacionalinėse reguliavimo institucijose per mokymus, seminarus ir panašiai. Taigi iš ties tai yra bendros pastangos nacionalinių ir europinių lygmenių. Dabar čia pagrindinis iššūkis yra, kaip ir kitose srityse, yra biudžetas. Aš jau minėjau tai, kad darbo veiklos programa bus grindžiama administracinės valdybos padarytais sąnaudų įvertinimais, tai yra 20 milijardų kitiems metams. Taip pat tai reiškia, kad agentūros darbuotojų skaičius išauks iki 44, bus numatytos lėšos kai kurių sutarčių atnaujinimui. Dabar tose, toje samatoje, kurią paskelbė komisija prieš kelias savaitės, ten buvo pateiktas pasiūlymas agentūrai e, pasamdyti 10 papildomų darbuotojų. 50,5 milijono eurų būtų ta bendra suma. Mes džiaugiamės e, tokiu siūlymu, matome, kad jiname tinkama linkme ir svarbiausia, matome, kad komisija pripažįsta, jog agentūros ištekliai, turimi ištekliai nėra pakankami numatytoms užduotėms atlikti ir, kaip sakė pirmininkas, mes e, dar toli gražu Nemanome, kad agentūra turi pakankamus išteklius, remiantis mūsų analizę ir lyginant su kitomis panašiomis institucijomis. Taigi, mes tikrai esame labai dėkingi e, komiteto praneši, pra, už komite, komitetų už pranešimą. Ir dabar gal paprašysiu Lordo Mok pasisakyti. Puiku. Ačiū. Aš irgi Taip pat savo ruoštų norėčiau padėkoti pirmininkui ir administraciniam komitetui. Aš parengiau vienos skaidrės pristatymą dėl to, kad norėčiau atkreipti komiteto dėmesį į tai, kas galbūt nesukels sunkumų, bet mūsų vertinimu gali iš esmės pakeisti remit. Jeigu tai būtų toks, kad ir techninio pobūdžio pakeitimas, jo po, nėra, pas, paskirtis netokia, bet rezultatas gali būti toks. Ir aš labai apie techninius dalykus nekalbėsiu, bet norėčiau pasakyti, kad pagal dabartinę sistemą remit kalbama apie priekybą energiją. Tai labai ypatinga priekyba. Jeigu paskaičiuotumėme viską tuo pagrindu, kad priekyba energija yra 3 minutės lygnant su visomis finansinėmis priemonėmis ir panašiai, bet mums tai yra nedidelis dalykas, bet mums energijos kompanijoms ir mūsų agentūrai tai yra labai svarbu, nes energijos kompanijos tokiu būdu užtikrina grinuosius pinigus ateičiai. Taigi pasiūlymai, kurie buvo pateikti komisija, komisijos, siūlo pokyčius išplėsti finansinės priemonės apibriešti ir tokiu būdu sumažės galimybės išimtims ir iš remit reglamento būtų išimamos, išimamos įvairios energijos kompanijų įvairių sandoriai. Tai turės neigiamų padarinių, nes tokiu būdu kaštai išauks, reguliavimo našta išauks ir daug sistemos dalių bus perkelta iš rinkos į dvišalius santykius arba santykius bei sandorius tarp įmonių. Taigi tai yra labai rimta potenciali problema ir aš turiu pasakyti, kad puikiai mes palaikėme ryšius, aš ir su e, komisaru Hillu ir generaliniu direktoriumi daug kalbėjau ir labai tikiuosi, kad komisija suras būdų, kaip būtų galima išvengti tokių badarinių, bet uh, kadangi tokie santykiai yra puiki, puikus mūsų su parlamentu ir įtrė komitetu ypatingai, man atrodė, kad nu, būtina yra atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad remit pasiūlymas gali pakengti, jeigu tie nauji pasiūlymai dėl misido bus patvirtinti. Tai nebus pradėta taikyti iki 17 metų gruodžio mėnesio, tačiau sprendimai yra primami šiais metais, per atinančius kelis mėnesius, o įtakos jie turės per ilgai laiką ir mes galbūt dar grįšime prie tų pasiūlymų. Aš tikiuosi, taigi tiek trumpai norėjau pasakyti. Dėkuoju, pirmininkė. Ačiū. Ačiū Jums už Jūsų pastabas. Panai Potošnikai, panas Mogai. O dabar aš norėčiau suteikti žodį mūsų komiteto nariams. Pradėkime nuo panios Berner arba ponos Likijotis. Ar turite pastabų? Prašome. Pone Kalas, prašome. Dėkoju, aš turiu du klausimus. Jūs e, daug kalbėjote apie biudžetą, kad jis yra nepakankamas. Tačiau tai aš taip pat norėčiau sužinoti apie kitas priemonės ar kompetencijas, kurios jums reikalingos Europos energetikos rinkai prižiūrėti. Gal galėtume daugiau pasakyti šiuo klausimu. Toliau dar vienas dalykas. Elektros e, rinka e, formuojant, koks yra atsar vaidmuo. Dėkuoju. Pone Dirkūnen, prašome. Ačiū. Aš norėjau užduoti tą patį klausimą, kaip ir ponia Kalas. Taigi, jeigu mes e, norėtume e, stipresnio reguliuotojos Europoje vietoj 28 skirtingų, ko reikia? Ar reikia teisės akto ir pinigų? Ir ką mes galime padaryti kaip Europos parlamentas, kad jums padėtume kad būtų užtikrintas geresnis reguliavimas Europoje ir kad turėtumėm vieną, bet galingą reguliuotoją Europoje. Dėkoju. Ačiū dabar žodis kolegų Silikijotis. Ačiū pirmininkė. Norėčiau išsakyti savo poziciją. Ir dėje Mano pozicija yra kitokia nei e, anksčiau pasisakiusius kolegės. Ji kalbėjo apie vieną e, reguliuotoją ir apie vienos bendros rinkos sukūrimą. Tačiau aš norėčiau paklausti apie atsar vaidmenį visą tame. Nes e, man atrodo, kad jūs ignoruojate tai, kas vyksta uh, tam tikrose regionuose, e, kurie negali prisijungti prie bendro e, Europos, Europos Sąjungoje e, tinklo. Taigi jūs bandote sukurti bendrą energijos rinką, tačiau yra tam tikrų Europoje regionų, kurie yra tiesiog izoliuoti, jie negali prisijungti prie didžiųjų energetinių tinklų. Ir šiuo atveju E, svarbu vaidmenį vaidina nacionaliniai reguliuotojai. Todėl spontaniškai norėčiau užduoti klausimą, kaip galima pagerinti bendradarbiavimą tarp ACER ir nacionalinių reguliuotojų, kad būtų galima na, įspręsti tų izoliuotų regionų klausimą. ir kad e, būtų galima leisti tam tikriems e, regionams prisijungti prie tų e, didžiųjų energijos tiekimo tinklų. Taigi laikausi nuomonės, kad reikia ir lankstumo ir nacionalinių, nacionalinių kompetencijų, kad būtų galima atremti tam tikrus nacionalinius iššūkius. Taigi Mano klausimas yra, kaip sustiprinti bendradarbiavimą tarp AT ir nacionalinių reguliuotojų. Pone Werner, jūs teisingai pastebėjote, kad nuo spalio mėnesio turėsite per mažai žmogiškųjų išteklių, kad susidorotumėt su jums patikėtomis uh, užduotimis. Šiuo metu mes turime nacionalinius reguliuotojus. Nežinau, gal iš ten būtų galima e, siūsti specialistus ir atsar. E Sakykime, nacionalinių institucijų darbuotojai galėtų e, na, būti komandiruojami ir atsar. E Ar apie tokį variantą pagalvojate, kad būtų užtikrintas jūsų darbų testinumas? Ačiū sako ponas Kofot. Aš negirdėjau prezentacijos, tačiau norėčiau užduoti klausimą. Galbūt jau jis buvo atsakytas. Tačiau jau buvo atkreiptas anksčiau dėmesys e, į e, kasmetinės e, ataskaitas. ir klausimas yra susijęs su tarpvalstybiniais pajėgumais. Šiuo atveju kalbu ne tik apie fizinius pajėgumus, bet ir apie galimybę keistis energiją tarp šalių. Kitas dalykas yra, kaip duomenys šiuo klausimu. Gal galėtumėt parengti kokią nors e, lentelę, informaciją kasmetinėje ataskaitoje, e, nes tai tikrai būtų labai naudinga užtikrinant energijos srautus per sienas. E, pereitais metais e, e, lapkritį pateikiau Jums klausimą šią temą ir nežinau, kada sulauksiu atsakymo. Ačiū kolega Tošinovski. Ačiū. Mes ne vieną kartą kalbėjom apie atsar svarbą, apie remit programą. Mums kyla tam tikrų abejonių, ar tikrai ši agentūra gali veikti, nes ji turės mm, apdoroti labai daug duomenų e, pagal remit. Ir ar ši agentūra turi e, žmogiškųjų išteklių tam darbui atlikti? Energetikos e, rinka yra vienas svarbiausių ES e, elementų, todėl norėčiau užduoti štai kokį klausimą. Europos parlamentas turi taisyklės ir dėl taisyklių atsiranda tam tikrų apribojimų susijusių su e, Europos parlamento iniciatyvomis. Aš norėčiau paklausti, gal būtų galima na, sukaupti šiek tiek medžiagos, kuri e, pristatytų susidariusią situaciją. Mūsų komitetas paremtų jūs e, šiame darbe. Tiesiog norėtumėm gauti tos esamos situacijos aprašą E, taip pat norėtume sužinoti, kaip vyksta bendradarbiavimas su nacionaliniais reguliuotojais, nes juk visa sistema kuriama šio pagrindu. Aš asmeniškai nepasisakyčiau už vieną reguliuotoją ES, tačiau gal būtų gerai parengti ataskaitą apie ACER ir apie jos svarbą Europai. Jūs e, mums pasakėte, jūs kalbėjote apie e, trečiąjį energetikos paketą ir jo įgyvendinimą. Gal galėtumėt e, pateikti procentų? Nes niekas yra neaišku, nieko nežinome konkrečiai, kokia yra situacija. Pavyzdžiui, tarp valstybių vykdomas energijos perdavimas. Norėčiau, pati, kad pateiktumėt pavyzdžių. Ne, galbūt konkrečių pavyzdžių nereikia, tačiau norėčiau kažką konkretaus sužinoti. Nes kitaip mums tikrai sunku uh, imtis veiksmų valstybėse narėse. Kaip kolegos sako, mes norėtumėm jums e, padėti, tačiau mes nežinome nieko konkretaus, neturime jokių skaičių apie valstybės narės. Toliau kitas dalykas. Energetikos rinka ir technologijos. Tarkime, kai kalba eina apie dujų rinką, Man atrodo, kad e, e, dujų e, rinkoje egzistuoja daug sąsajų, tačiau jungčių. Tačiau norėčiau sužinoti apie tai, kiek įrangos trūksta. Žinau, kad situacija skiriasi elektros rinkoje. Žinia, kad mes siekiame, kad energijos suvartojimas siektų 10 procentų valstybėse narėse. Na ir norėčiau sužinoti, kokia yra dabartinė situacija. 3 procentai, 4,5, 7 procentai, nes mes norime pasiekti 10 procentų naudojimą valstybės narėse. Taigi tiek būtų apie įranką. Toliau kiti dalykai. Energijos perdavimas yra labai svarbus, tačiau kitas dalykas yra kaina, reguliuojama kaina. Jūs paminėjote remit direktyvą, kuri turėtų būti gyvendinta ir e, ten yra kalbama apie e, rinkos skaidrumą, funkcionavimą. Labai ilgas e, šios direktyvos pavadinimas. Tačiau kalbant apie didmeninę rinką Europoje, jeigu, joje, jeigu vienoje valstybėje narėje kainos yra reguliuojamos, jeigu ten suteikiamos paskatos, nuolaidos. Pavyzdžiui, paskaitos, paskatos naudoti daugiau e, atsinaujančios energijos šaltinių, mažiau iškastinių energijos šaltinių. Taigi, ar bus padėtas taškas visoms toms paskatoms, sakykime, nuo 2020 metų? Galima sakyti, nuo 2020 metų jokių paskatų Ir mes turime daug tokių klausimų e, susijusių su konkrečiais dalykais, su įranga, su um, rinkos reguliavimu, kainomis ir taip toliau. Be to, norėčiau paklausti apie pačią remit direktyvą. Ir koks yra skirtumas tarp dujų ir elektros rinkos, nes, e, kaip supratau, yra kažkoks skirtumas. Galbūt jo nepastebėjau jūsų prezentacijos metu. Gal galėtumėt pateikti paaiškinimą? Ar dar kas nors norėtų pasisakyti? Aš bandžiau kalbėti, kuo galima ilgiau, kad suteikčiau visiems galimybę dar užduoti klausimų. Jeigu ne, tada suteiksiu žodį ponui Potošnikui. You, Dėkuoju, pirmininkė. Labai ačiū už tiek daug įdomių sudėtingų klausimų, gal pradėsiu nuo biudžeto ir išteklių klausimų. Taip pat pakalbėsiu apie e, tai, ar mes galime e, nu, pasiremti nacionalinių agentūrų paramą, ponia Kalas, Silkiotis, e, Berner ir kiti klausė apie tai. Tie dalykai susijęs su biudžetu ekspertu ir ekspertize, jeigu neturi pinigų, kad nusisamdytum žmonių, tai ekspertų klausimas lieka teorinių. Turiu pasakyti, kad dėl biudžeto išteklių mes mums pasisekė, nes mes sugebėjome e, pasinaudoti jaunais, bet jau patyriais, patyrusiais E, priekybos agentais, e, kurie anksčiau užsėmė energetikos išteklių priekybą ir suteikėme daug galimybių jiem vystytis. Mūsų stebėjimo grupę sudaro tik trys žmonės ir jie tikrai yra geri, bent jau aš taip matau. Mes nekalbame apie šimtus žmonių, kalbame apie grupės, kurias sudarytų 20-10 žmonių. 20 žmonių ir žiūrėtų į e, rinką, dar pavyzdžiui 10 žmonių galėtų žiūrėti, kaip elgesi atskiri rinkos dalyviai. Mes turime, e, mums turi pasisekti keletą kartų. E, JAV energetikos išteklių reguliavimo komisija yra mūsų modelis, jie panašiai veikia kaip ir mes. Jiems pasisekė, nes jie sugebėjo nusisamdyti prekybos vyriausiai specialistą, nes nebegalėjo apsikesti, jam tas darbas tapo labai nemielas ir jisai tapo uh, tos organizacijos priežiūros uh, narys. Taigi, kaip sakiau, mums turėtų pasiekti keletą kartų, kad galėtume gerai dirbti e, dėl mūsų darbo su nacionalinėmis institucijomis ir jų paramos. Mes dirbame kartu, manau, kad jūs suprasite iš mano pasisakymo, kad mes dalyjamės uh, prievolėmis agentūra yra atsakinga už Europos rinkos stebėjimą, o tyrimas, reikalavimų gyvenimas ir nacionalinių rinkų stebėsena yra nacionalinių institucijų uždavinys. Tai yra taip pat nauja užduotis joms jų padėtis yra labai panaši, nes atsirado naujų užduočių ir kai kuriais atvejais jos gali, kaip ir mes, papildomai e, priimti darbą žmonių, bet kartais tie papildomi ištekliai yra labai riboti. Mes beveik toje pačioje valtyje ir mes visi bandome pasižiūrėti, kaip galime optimizuoti bendrą darbą. Tačiau ištekliai, aišku, yra labai riboti ir tai yra sudėtinga, uh, užtikrinti gerą darbą yra sudėtingas tokiais ištekliais. E, jeigu iš viso neįmanoma. Kartais beveik neįmanoma. Toliau klausimas apie agentūrą mūsų ir nacionalinės institucijas, kaip mes galime dirbti kartu, kad atsisakytume energetinių e, salų. Ponas Ilkiotis apie tai klausė. Man atrodo, kad jūs gavote kopiją mano pasisakymo, yra energetikos infrastruktūros priemonių paketas, e, tai yra mūsų e, naujausios pastangos paspartinti tam tikrus veiksmus. 13 metais buvo priimtas teisės aktas, mes bendrai dirbame tam, kad būtų išplėtota Europos e, masto infrastruktūra ir būtų panaikintos energetinės salos, agentūra ir nacionalinės institucijos dirba aktyviai tiek atrinkdamos e, visuotinio intereso, visuotinės svarbos objektus, tai aišku, valstybių narių ir komisijos sprendimai. Taip pat e, siekiama e, panaikinti bet kokias kliūtis, kurios galėtų strukdyti šiam darbui. Dėl to, ko klausė ponas Koford. Jūs kalbėjote apie laišką parlamento narių apie e, pajėgumų panaudojimą e, e, perdavimui per sieną. Mes pasižiūrėsime į šį klausimą, pateikdami, rengdami šių metų ataskaitą, rengiame, renkame duomenis ir jau gavome tam tikros informacijos. Ataskaita atrodo bus pateikta antrą lakučio savaitę, turėsime galimybę pristatyti ją ir jūsų komitetui ir pamatysime, kaip mūsų analizė atitiks jūsų lūkesčius. Tačiau mes į šią sritį ketiname gilintis. Tai yra mums vienas iš prioritetų. Kaip komitetas ir parlamentas gali padėti mums. Mes palaikome nuolat ryšius su kontaktinė grupe. Esame parengę paaiškinamosius raštus, taip pat galime pateikti daugiau informacijos. Tas aiškinamasis raštas paaiškina mūsų darbą, mūsų kompetenciją, tai susijęs su iššūkiais, su mūsų darbais, atvejais E, nekonfidencialiai apibendrinta informacija pateikta apie bylas, kurias mes e, nagrinėjame su nacionalinėmis institucijomis, taip pat yra e, lyginama mūsų veikla su kitomis panašiomis institucijomis. Ir jums leidus pirminkė, aš mielai tą aiškinamą raštą išplatinsiu, padalysiu nariams. Nedaug puslapių yra jame, bet visai įdomi informacija E, dar į kitus klausimus atsakysiu. Jūsų klausimai. Nenorėčiau jūsų nuvilti, bet kai kurie skaičiai dingo man iš atminties. Energetikos akį gyvenimas valstybės narėse tai yra komisijos prerogatyva sekti padėti. Mes E, žiūrime, kaip trečiasis paketas įgyvenimas ES lygmenių. Turime šiek tiek statistinių domenų, vėliau pateiksiu jų daugiau dėl taisyklių. E, tinklo kodeksai dujų 3 iš 4 patvirtinti jau yra. Du įsigaliau šiais metais, trečiasis kitais metais ir dar dėl vieno bus priimtas sprendimas elektros srityje. Vienas jau patvirtintas, kodas e, kitas įsigaliaus vėliau šiais metais, o dar kiti pagal komisijos planus įsigalios e, paklius į komitologijos procedūrą šiais metais iki pabaigos, išskyrus e, dar porą kurie yra susijęs su energetikos rinkos dizaino iniciatyva. Reguliuojamos kainos, du trešdaliai šalių e, taiko reguliuojamas kainas elektros ir dujų rinkose. E, e, kartais reguliuojamos kainos yra mažesnės negu sąnaudos, tai kelia problemų, bet net jeigu ir didesnės negu sąnaudos kyla problemų dėl tų reguliuojamų kainų, tarpusavio jungčių lygmuo tai prie skirtingų sienų yra skirtingai. E, Pirėnų pusės salis e, dar nepasiekė 10 procentų. E, Centrinėje Europoje, vidurio Europoje jau yra virš 10 procentų, tarpusavio jungtis turėtų būti naudojamos veiksmingai ir mes savo metinėje ataskaitoje pernai rinkos stebėsinės ataskaitoje sakome, kad dar neįgyvendintos kai kurios priemonės ir uh, E, dažnai elektros energija teka ne ta linkme, kuri turėtų ir dėl to vartotojai paprasčiausiai išmeta pinigus per langą. E, rinkos sujungimas yra ne tik kažkokia prabanga, reikia užtikrinti, kad vartotojai nemokėtų daugiau išskyrus tais e, griežtai privotais atvejais. Atvirkštinis srautas, man atrodo, kad prie daugelio sienų tai jau yra užtikrinta. Netai blogai, sako pirmininkas. E, dabar prašyčiau jūsų, Lorde Mogai, atsakyti klausimus. Norėčiau pakalbėti apie e, reguliuotojų bendradarbiavimą ir šiek tiek plačiau pakalbėti apie tai. Manau, kad e, dabar agentūra, e, veikdama ketverius, daugiau kaip ketverius metus, pademonstravo, jog dirba bendradarbiavimo dvasia nepaprastai daug e, paramos e, sulaukta iš nacionalinių agentūrų, kurios e, yra suvaržytos dėl išteklių stokos. Maždaug 20 komandiruotų darbuotojų atvyksta vieniems, dviems metams, kartais trumpam laikotarpiu, kad būtų sprendžiamas aktualiausios problemos. Skirtingos struktūros juos komandiruoja siunčia Mes e, pateikėme paslaugas, e, taip pat užtikriname apgyvendinimą Bruselėje. E, skaičiai būtų tokie daugiau kaip 100 tūkstančių eurų tiek paramai skiriama iš organizacijos, į kurią moka nacionalinės reguliavimo institucijos. Mes taip pat apmokame už mokymus. Kaip direktorius sakė, agentūros darbo grupės yra labai svarbus elementas. Iš tikrųjų, labai daug vyksta bendradarbiavimo. Dėl pagrindinių klausimų, ar egzistuoja, mm, reikia iškart bendro, bendros struktūros. Tai yra politinis klausimas, bendros reguliavimo struktūros. Mm, mano šalies galbūt vyriausybė nebūtų tokia taip labai jau pasiryžus pereiti prie centrinio reguliavimo bet e, dabar visi pripažįsta, kad egzistuoja skirtumai tarp nacionalinių rinkų ir bendroji rinka. E, daug tų skirtumų pašalins, o paskui bus ieškoma atsakymų į tą politinį klausimą, kuris bus paprastesnis spręsti. E, manau, kad direktorius labai e, daug pasiekė teigiamų rezultatų, kad ir neturėdamas daug išteklių, bendradarbiaudamas su nacionalinėmis reguliavimo agentūromis. Tiek. Ačiū pirmininkė. Dėkoju. Dėkoju už jūsų pasisakymus, už jūsų paaiškinimus. Vidaus energetikos, energetikos vidaus rinka yra nepaprastai svarbi, kad mes norėtume jūs vėl pamatyti čia prieš metų pasibaigiant metams, kad gautume e, papildomos informacijos, galbūt e, statistiniai duomenys e, pagerės nepaprastai ir daug problemų savaime įsispręs. Ačiū Jums už atvykimą, už paaiškinimus. Ačiū. Well, dear colleagues, ladies and gentlemen, unusual guests. Kolegos ponios ir ponai, dabar labai e, tokie neįprasti svečiai e, lankosi pas mus. ASER e, valdybos pirmininkas ir valdytojų tarybos pirmininkas, reguliuotojų valdybos pirmininkas yra įprastiniai svečiai, o dabar Svarstysime 13 darbos vargės klausimą, horizontas 2020, keisimės nuomonėmis su neįprastais svečiais. Tai yra Jean-Pierre Bourguignon, Europos mokslinių tyrimų tarybos vadovu ir e, dviem jaunais mokslininkais. Ar galiu tai pasakyti? Atsiprašau, profesorių, nepastebėjau jūsų. Prieš keltą valandų buvome susitikę. Norėčiau priminti jums, kolegos, kad Europos mokslinio tyrimų taryba buvo įsteigta pagal septintąją pagrindų programą moksliniams tyrimams ir plėtrai. Aš jaučiuosi visiškai atsakingas už e, tai, nes buvau e, pranešėjęs apie, dėl šios programos. Mokslinio e, tyrimų taryba e, pripažįstama tai ir Europos, ir pasaulio mastu. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mūsų nuomonė šios e, tarybos dėka mes galime išlaikyti jaunus mokslininkus Europoje. Ir netgi prisikviesti jaunų mokslininkų iš kitų kontinentų į Europą. Man bus labai įdomu išklausyti profesoriaus, išgirsti, ar tai tiesa ar ne, gal jūs galėsite patvirtinti, kad taip ir yra. Europos mokslinio tyrimų taryba, Europos parlamentas ir taryba e, jos vaidmenį patvirtino, nes iki 13 milijardų eurų padvigubintas biudžetas e, programoje Horizontas 2020, lyginant su e, šeštąją programą ir lyginant su septintąją programą. E, Pone Van Bremt, kuri yra pranešėja dėl Europos e, strateginių investicijų fondo, e, labai sėkmingai apgynė e, mokslinio tyrimų tarybos biudžetą darybose dėl EFSI pagrindų programoje e, trys sritys nukentėjo nuo sumažinimų, tai buvo vienintelis sritis ir tai yra didžiulis pasiekimas mūsų komitete. E, džiaugiamės, kad galėjome apginti biudžetą. Ir dabar galime komitete sekti, kaip gyvendinama visi veiksmai dėl Europos mokslinių tyrimų tarybos ir kaip kadangi buvo skirtas labai dėlis biudžetas, mes e, anksčiau stebėjome jūsų darbą ir norėtume suteikti jums galimybę pasisakyti, e, padaryti žanginę kalbą, profesoriau Vagenijau. E, po to išklausysime ponios Tolič, kuri yra kroatė, ir pono Punjo iš Italijos. Teisingai atspėjau. Jie pristatys savo požiūrį, savo nuomonę apie tai, e, kaip jie mato Europos mokslinio tai, e, tyrimų tarybą ir kaip mato galimybės bendradarbiauti gyvendant e, projektus, kuriuos siūlo mokslinio tyrimų taryba. Profesoriau, jūs, jums žodis, papasakote apie savo patirtį. Mėdame, misiuliai. Pirmininkė Buzek, gerbiami komiteto nariai, gerbiami parlamentarai, man labai malonu, kad suteikite galimybę šiandieną kalbėti tuo metu, kai vyksta mokslinio tyrimų e, ministrų taryba. Ir galiausiai buvo pasiektas kompromisas dėl Europos strateginių investicijų fondo, EFSI fondo. Ten kalbama, ein, kalba eina apie Marie Curie programos finansavimą ir kitus, kitų programų finansavimą. Šis kompromisas yra labai svarbus, kalbant apie, taip pat ir apie Europos parlamentą, ITRE komitetą, kuris čia suvaidins svarbu vaidmenį. Aš taip pat norėčiau padėkoti už tai, kad sutikote pakviesti Nikolę Punio, kuris daugiau papasakos apie savo sutartį su taryba, taip pat Lečiovič, kuri taip pat yra laureatė kuri irgi pristatys savo projektą ir taip pat jie papasakos apie tai, kaip dirba šioje srityje. Na, yra net sunku patikėti, kad 2007 metais buvo įsteigta taryba, tik 7-8 metai jį veikia, tai yra agentūra, kuri pradėjo realiai darbą 2009 metais ir nuveikė dėlį darbą mokslinio tyrimų srityje. Per tokį ne, ne, neilgą laiką tai tapo tam tikrų atspirties taškų Europoje ir pasaulyje. Taigi, uh, matome, kad iš viso pasaulio e, atvyksta mokslininkai ir 15 procentų e, tokių mokslininkų e, pasirašo sutartis ir per tris metus, tiems metams jie yra suteikiamos tokios sutartys ir 600 mokslininkų dirba iš įvairių šalių. Taigi, kalbant apie tai, ką nuveikus yra taryba, 9 milijonai eurų buvo, milijardai eurų buvo skirta įvairiams projektams finansuoti, finansuoti. Buvo taip pat 5 tūkstančiai projektų, 626 institucijos, 32 šalis. 40 tūkstančių specialistų, daug doktorantūros, speciali, doktor, doktorantų, e, postdoktorantinės studijos, e, ir taip pat tai turi didelį įtaką, mūsų taryba daro didelę įtaką mokslininkų karjerai ateityje. Ir taip pat e, buvo paskapta labai daug straipsnių tartautiniuose moksliniuose žurnaluose. Taip pat e, paskelbti straipsniai yra dažnai labai populiarūs ir e, mes taip pat bandome kiek įmanoma uh, daugiau teikti informacijos apie mokslinių tyrimų sritį Europoje savo publikacijose. Ir mūsų taryba gavo visiškai neginčiamą tarptautinį pripažinimą. Penki Nobelio laureatai ir daug kitų prestižinių apdovanojimų. Du trečdaliai laureatų yra nuo 30 iki 40 metų amžiaus. Tai yra mokslininkai, kurie dalyvavo mūsų tarybos remiamuose projektuose ir programuose. Taigi, kalbant taip pat ir apie lobistinę veiklą mokslinių tyrimų srityje, tai irgi yra labai svarbu. Ir pirmasis, pavyzdžiui, atrankos, jaunų matematikų atrankos komisijos pirmininkas ir taip pat kiti mūsų tarybos pareigūnai tai pabrėžia, kokia bus mūsų tarybos ateitis. Labai svarbu, kad Mūsų taryba toliau būtų atsakinga už daugiametę, daugiametę tarybos lėšų, daugiametį tarybos lėšų paskirstimą taip pat, kalbant apie įvairius prioritetus. Mes norime pabrėžti, kad reikia supaprastinti programas, suteikti geresnės galimybės mokslininkams ir būtent vertinti projektų kokybę, legitimumą ir um, operatyvinį elementą. Taip pat e, tai projektai turi būti pakank, atitinkamo laikotarpio, maždaug penkerių metų, siekiantis ambicingų tikslų ir kad darbas būtų atliekamas Europoje. Aš tačiau nėra teikiamas prioritetas nei vienai moksliniai sričiai. Taip pat yra labai um, arši konkurencija tarp, tarp mokslininkų šioje srityje, taigi bandoma tiesiog žinių pasaulyje išbandyti įvairias idėjas ir siekti įvairių e, rezultatų. Mokslinė taryba nusprendė ir toliau du trečdalius e, finansų skirti jauniems mokslininkams. Taip pat bandome imtis naujų iniciatyvų. 2014-2020 metais mūsų tarybos biudžetas, kaip priminė ponas Buzekas, Tai bus trijų, trijų metų biudžetas, jo bendra suma 100 milijonų eurų. Per septynerius metus 13 milijardų eurų maždaug. Pirmas lėšų padidinimas buvo 2008 metais, Marie Curie programos finansavimas buvo padidintas ir ši programa e, pasirodė esanti labai sėkminga. Tokia ji buvo kelis metus ir nebuvo iš esmės e, keičiami įsipareigojimai, finansiniai įsipareigojimai šioje srityje. Taryba ir aš pats manome, kad tai šiek tiek mus nuvilia, mes pateikėme naujus pasiūlymus ir dabar privalome atmesti siūlomą finansavimo projektą ir norime siekti kur kas ambicingesnių tikslų. Mes toliau norime skirti paramą tarp disciplininiams moksliniams tyrimams, įtraukti kuo daugiau mokslininkų ir Dėl to ir paskelbėme 2012 metais e, sinergijų tokį konkursą, kuriame buvo daug e, išsakyta norinčių, daug, daug norinčių dalyvauti buvo. Ir taip pat matome, kad tarp kandidatų šiek tiek mažiau yra moterų. Taip pat matome mokslininkų ir mokslininkių iš įvairių trečiųjų šalių. Mes norime, kad mūsų taryba galėtų lankščiai reaguoti į e, tarybos, pateiktą, pasiūly, tarybos pateiktus prioritetinius pasiūlymus. Taigi tikrai labai sudėtinga realistiškai numatyti naujas galimas iniciatyvas. Aš galėčiau pateikti keltą pavyzdžių. Norint įgyvendinti sutartį, ar tai būtų didelė ar maža sutartis, reikia daug įdirbio ir laiko, ar kalba eitų apie nedidelę sumą ar didesnę sumą, pavyzdžiui, tyriamuosius darbus. Ir tai yra labai dideli ir, ir sunkus apribojimai siekiant įgyvendinti mokslinio tyrimų strategiją. Kalbant apie daugiametę finansinę programą, mes tikimės, kad naujame pasiūlyme bus geriau atsižvelgiama į tam tikras iniciatyvas ir tikrai yra daug siūlymų, kaip būtų galima paskelbti apie naujus prioritetus. Ir norint, kad Europa būtų novatoriška, reikia, kad Europa reaguotų greitai, skubiai, reikia tokios Europos, kuri galėtų sukurti sąlygas tinkamoms iniciatyvoms, prisimti atsakomybę ir įgyvendyti atitinkamas programas. Ir aš tikiuosi, kad ateityje mūsų taryba pasieks dar sėkmingesnių rezultatų. Neseniai aš pristačiau mūsų e, instituciją atitinkamame renginyje, atitinkamame renginyje Tokijoje. Ten buvo kalbama apie bendrai mokslinio tyrimų finansavimą pasaulyje ir daug tokių agentūrų yra, kurios yra pasiekusios puikių pavyzdžių ir mūsų taryba yra viena iš jų. Ir iš tiesų mūsų pasiekti rezultatai yra labai puikūs ir mes bandėme siekti bendradarbiavimo e, su atitinkamu fondu Korejoje, Amerikoje. 13 metais su Argentina pradėjome bendradarbiavimą atitinkamą mokslinio tyrimų tarybą. Dar vienas dalykas, tai pasirašėme sutartį su Kinija ir Tokijoje pasirašėme panašią sutartį su Japonijos atitinkama institucija. Taigi mūsų taryba tikrai yra pripažįstama plačiai visame pasaulyje. Ačiū. Your... Labai ačiū Jums už įžanginį pasisakymą. Dabar norėčiau pakviesti Ivatovič pasisakyti. Prašom. Dėkuoju. Sveiki visi. Aš esu Ivatorič, aš esu 5000 stipendininkė, gavau tarybos e, stipendiją, kad galėčiau dirbti bio e, ląstelių dalyvos biofizikos srityje e, Rūder Boskovič institute Zagrebe. Aš pati esu iš Zagrebo. Aš ten studijavau molekulinę biologiją pradėjau doktorinės studijas ten, tačiau aš vėliau e, išvykau į užsienį, nes negalėjau pakankamai e, gerai dirbti, nuvykau į Bostoną, vėliau dar dirbau Kopenhagoje, e, gyjusi daktaro laipsnį, o dar po to metus Florencijoje. Ir aš e, Makso Planko institute Dresdene dirbau, buvau moks mokslininkų lyderė. Mes e, dirbame labai įdomioje aplinkoje. E, po gyvusių daug patirties užsienyje grįž, nusprendžiau grįžti į savo gimtąjį miestą e, Zagrebą. Grįžau į Ruder Boškovič institutą, tapau profesorė iška, vos vos prieš tai, kai man buvo suteikta stipendija. Ir aš galiu dabar dirbti taip pat Zagrebe, kaip kad buvo Makso Planko institute. Tačiau e, aš, aš norėjau taip dirbti kaip Vokietija, bet nebuvau tikra, kad galėsiu gauti pakankamai finansinių išteklių, kad galėčiau tokius tyrimus atlikti. Ir ši stipendija man suteikė daug galimybių, nes aš galėsiu dabar sutelkti e, geriausius žmonės e, pasirinksiu tris studentus doktoratus, taip pat du jau daktaro laipsnį turinčius žmonės, e, laboratorijos vadovą ir galėsiu nusipirkti naujausių, labai naujos kartos, naujausios kartos mikroskopą. Ir e, mūsų darbas yra susijęs su lastelių e, dauginimusi. Mes turime išsiaiškinti visus procesus, nes nėra viskas žinoma ir mes norime plėsti žinias, pavyzdžiui, pasižiūrėti į mechaninius lastelių dauginimusi principus. Kaip, pavyzdžiui, lastelė gali padaryti chromosomas į dvi lygės dalis be jokių klaidų. Vienas svarbiausių tame procese esančių veikėjų yra mikrotubulios. Tai yra maži vamzdeliai susidaryti iš proteinų, kurie prisijungia prie po chromosomų. Ir dažnai jie, kai vykdoma chemoterapija, ji nukreipiama į tas mikrotobulės, nes jos paskatinamas jų dauginimasis arba kaip tik jos yra naukinamos, nes sąveika tarp chromosomo ir e, mikrotubulių leidžia e, sunaikinti vėžio lasteles. Mikrotubulės yra labai svarbios e, judinant e, mikrosomas, jos paskui e, E, chromosomos, atsiprašau, paskui jos yra padalyjamos e, vienodai, juda į skirtingas lastelės e, dalis. Mes žinome, kad mikrotubulės turi sąveiką su chromosomomis, bet nežinome, kaip viskas vyksta. Dabar lastelių biologijos srityje matome, kad mikrotubulės pritraukia chromosomas ir mes taip pat atradome, kad yra kitų e, mikrotobulių. Mano projekto tikslas yra e, pasižiūrėti, kaip tos kitos anksčiau nežinomos mikrotubulės e, prisideda prie lastelių dauginimosi. Mes e, galėsime pasižiūrėti tas mikrotubulės ir nustatyti proteinus, kurios sieja jas ir chromosomas Ir paskui, pavyzdžiui, pasižiūrėsime, kaip galima taikyti chemoterapiją. Tiksingiau, mes taikome tą disciplininį požiūrį, mes e, remiamės lastelių, molekulinė biologija, e, molekulinė genetika, biofizika, lazerių mikrochirurgija, optinė inžinierija ir kitomis uh, sritimis mokslinėmis. Mano projektas E, galės geriau plėtoti mitotinės priešvėžinės strategijas, nes mikrotubulės, kaip sakiau, yra pagrindinis chemoterapijos objektas. E, biomedicinėse mokslinėse tyrimuose apskritai e, svarbu yra rasti naujus būdus, kaip taikyti mokslinius tyrimus medicinos srityje, kad būtų galima gydyti vairias lygas ir negalavimus. Europos mokslinių tyrimų taryba vaidina šiame kontekste nepaprastai svarbu vaidmenį, nes e, padeda finansuoti fundamentaliuosius tyrimus, kurie e, vėliau turi labai platos poveikio mūsų visuomeniai. If I may, to ask our uh, second Dabar norėčiau suteikti žodį kitam mokslininkui, ponui Alpūnijo, kad jis pateiktų savo prezentaciją. Prašome. Ačiū, pono ir ponios. Man tenka pareiga ir garbė pristatyti savo asmeninę patirtį. Norėčiau pristatyti savo e, tyriamąją veiklą, kuri yra finansuojama Europos tyrimų tarybos. ECR e pirmininkas pateikė bendrą informaciją, o aš pateiksiu tik tai savo konkrečią patirtį, kuri prasidėjo 2010 metais, kai e, nusprendžiau pateikti paraišką ECR stipendijai gauti. Tuo metu daug nežinojau apie ECR finansavimą, todėl, na, paraišką pateikiau tokią e, paviršutiniška. Ir dėl tos priežasties mano projektas buvo atmestas. E, mane iš tiesų nustebino e, patys ekspertai, kurie vertino e, projektą. Jų buvo daug ir jie sakė, kad mano gyvenimo aprašymas buvo geras, tačiau pats projektas neįsiskiriantis. Ir todėl mane paragino pagerinti projektą ir pateikti iš naujo paraišką. Taip ir padariau. Buvau pakviestas į ECR E, pristatyti savo projektą žodžiu. Na ir po pristatymo žodžiu čia Briuselėje man buvo suteikta stipendija. Na ir šios stipendijos dėka e, Trento universitetas kuris turi daugiausiai profesorių gavusių ECR paramą, pasiūlė man dirbti profesoriumi. Ir e, dirbdamas e, na, universitete galėjau realizuoti savo tikslus. Teko pagalvoti metus. Ir po metų kartu su žmona ir trim vaikais nusprendėme persikelti į Trento. Ir čia pradėjome E, pradėjau darbą e, Trento universitete, e, galiu pasakyti, kad tiek pati darbo aplinka buvo labai konstruktyvi. Ir pirmas dalykas, kurį padariau, panaudodama stipendiją, tai yra įsigijau nano medžiagų testavimo aparatūrą, e, kuria būtų galima mechaniškai testuoti nano ir mikrodydžio e, dalelės. Taip pat pasisemdžiau kelis e, doktorantūros studentus ir doktorantus. Jų dėka įsteigiau nedidelę e, nanomechanikos laboratoriją Ir nors ši laboratorija yra nedidelė, tačiau mes dirbame su e, pagrindinėmis grupėmis pasaulyje ir paskelbė e, po kelias studijas per mėnesį tarptautiniuose leidiniuose. Taigi galima sakyti, kad su mūsų projektu e, pasiekėme daug, nes mūsų pirmoji studija parengta pagal gautą stipendiją, taip pat atsidūrė ir žurnalo Nature viršelyje. Kalbant apie mūsų tyrimo veiklą, tai mūsų tikslas yra e, įvertinti, sakykime, tam tikras nanomedžiagas, e, kurios yra biologinės kilmės. Nu, kadangi šis tyrimas apima kelias rytis, man teko įsigyti ir fizikos magistro laipsnį, ir biologijos daktaro laipsnį, tuo tarpu aš šiaip esu inžinerijos daktaras. E, mes mm, analizuojame įvairiausias medžiagas, pateiksiu keletą pavyzdžių. E, pavyzdžiui, mes atliekame tyrimus su grafenu, e, tai yra medžiaga, kurią sudaro visa eilė anglės atomų ir kuris yra šimta kartų dides, stipresnis už plieną. Taip pat mes analizuojame ir voratinklio sūlą, e, jo kietumą e, ir bandome sukurti medžiagas, e, kurios pasižymėtų lygiai tos, tomis pačiomis savybėmis. Kitas pavyzdys yra, pavyzdžiui, lotuso lapas arba gekono koja, kuri pasižymi dideliu lipnumu. Taip pat e, mes sukūrėme e, siūlą, kuris yra tris kartus stipresnis nei kevlar anglies amido E, audinys ir jau gavome e, paramą pagal ECR finansavimą šiai idėjai komercializuoti. Panašią stipendiją gavome ir, sakykime, e, naujai medžiagai, kuri pasižymi nusivala, savame nusivalančių paviršių komercializacijai. Toliau laikomės nuomonės, kad tokios naujos medžiagos tikrai gali pagerinti e, žmonių gyvenimą. Ir e, aš kiekvieną dir, dieną dirbu laboratorijoje, kartais netgi pamirštu e, pavalgyti. Tačiau visa tai būtų neįmanoma be įtre komiteto darbo ir be ECR ir kuriems aš labai norėčiau padėkoti. Dėkoju. Thank you. Thank you very much for your. Dėkuoju iš pristatymus. Dabar atėjo laikas kolegoms iš komiteto. Ponas Eller, pranešėjas Horizontas 2020 programos klausimų. Ačiū. This one working? Šitas veikia. Aš norėčiau pasveikinti Jūs, atvykusius į Europos parlamentą. Mes jau čia kurį laiką dirbame, bet ir žinome, kad mokslo tyrimų taryba buvo įsteigta parlamento iniciatyva, nes komisija nelabai buvo suinteresuota tokiu uh, E, tokiu, tokia institucija. Tačiau mes padarėme viską, kad ji būtų įsteigta ir džiaugiuosi, kad ji galiausiai pradėjo darbą. Aš turėčiau jums keletą klausimų. Mes labai daug laiko skiriam dėryboms. Kaip matote, ir dėrybose dėl IFSI mums pavyko išsaugoti tarybą nuo tų biudžeto apkarpimų vien dėl to, kad iš tiesų taryba atlieka Nobelio premijos vertą darbą. Norime tą išsaugoti ir ateityje. Ir koks jūsų būtų vertinimas apie mokslinio tyrimų vertinimas ateityje? Kaip sakiau, mūsų manimų taryba yra tikrai lab, sėkmės istorija ir norime finansavimą išsaugoti. Pane Toličiuk, kalbėjo apie Zagrebo mokslinio tyrimų institutą ir jos atliekamą tyrimą ir darbą su pramonė, tai yra tuos bendratarbiavimo darbus, tai yra tikrai nuostabus dalykai. Ir mūsų manimo tai yra labai svarbu, kalbant apie tokias šalis, kurios nesiniai įstojusios - Vengrija, e, Kroatija, Lenkija. Tačiau jeigu kalbėtumėme apie bendradarbiavimo mokslinis tyrimus ir kokį poveikį tai daro pagrindiniams svarbiausiams mokslininkams, ta, ta, moksl, mokslinių tyrimų taryba. Mums iš tiesų neramu, kad yra tokių struktūrų valstybėse narėse, kurios neturi pakankamai infrastruktūros, kad galėtų dėkti tuos aukščiausius ir aukščiausio lygio mokslinis tyrimus. Taigi mes tikimės, kad parama jūsų programai bus suteikta vis, per visą numatytą laikotarpį, nes matome, kad e, nuolatos e, yra kalbama apie apkarpimus ir mes norėtumėme, kad jūs daugiau reklamuotumėte savo sėkmingą darbą, kad galiausiai būtų įmanoma išsaugoti biudžetą nuo tų, tų 2 ar 3 procentų biudžet, biudžetinių lėšų apkarpimo iniciatyvos. Pažvelgime į Aziją, Pietų Koreją, matome, kas ten vyksta. Taigi turime apginti investicijas į mokslinius tyrimus mūsų šalyse. Taigi konkrečiai, kaip Jūs matote ryšį tarp tarybos fundamentaliųjų tyrimų finansavimo ir kaip vertinate tai, kalbant apie bendradarbiavimo kolaboratyvinius mokslinius tyrimus ir taikomuosius tyrimus. Koks čia yra ryšys? Taip pat kolegai, kuris dirba, kolegiai, kuri dirba Zagrebe, norėčiau pasakyti, paklausti, ar ji yra patenkinta tarybos finansavimu ir ar jums neramu dėl apkarpimų numatytų kolaboratyvinių mokslinių tyrimų srityje. Pone Mūdi, ačiū. Ačiū, kad atvykote šiandieną. Labai malonu matyti tuos rezultatus viso to, visų tų diskusijų, viso to, apie ką mes kalbame šiame komitete rezultatus ir išdavas. Ypač turint omenyje, kad mes tikrai sugebėjome išsaugoti tą finansavimą dėrybose dėl EFSI. Nes aš manau, diskusijos parodė, kad finansavimo mažinimai bendrai komitetuose, frakcijose, kai kalba eina apie bazinius tyrimus, jų finansavimą ir mokslinis tyrimus išmokant stipendijas Aš norėčiau paminėti keletą dalykų. Mokslinio tyrimų taryba yra labai svarbi. Dėl to ir buvo ginama. Tačiau taryba teikia e, stipendijas baziniams tyrimams horizontas, pagal Horizontas 2020 programą, bet man įdomu, ar yra ir kitų sričių, kitos sritys yra, kitose srityse dirbate, kur skiriamas ES finansavimas. Taip pat jūs kalbėjote apie lyčių aspektą ir kiek moterys gauna to finansavimo. Džiugiau, kad matome moterį mokslininkę. Gal galėtumėte plačiau apie tai pakalbėti. Ir galiausiai, kadangi esu iš Junktinės karalystės, aš ypatingai suinteresuota tuo, kad būtų labai pozityvi ES vizija Ir aišku, daugiausia tai susijęs su ateitimi ir bazinių tyrimų finansavimu, kurie yra tokie svarbus, norint, kad užsitikrintumėme gerą ateitį, nes na, negalime investuoti tik tai į tuos mokslinius tyrimus, kurie atliekami labai arti rinkos, bet turime investuoti ir tuos ankstyvesnius tyrimus tam, kad būtumėme priekyje visame pasaulyje, kalbant apie ateitį, ne tik apie ateinančius kelis metus, bet kur kas ilgesnį laikotarpį, taigi norėčiau sužinoti, kokia yra jūsų nuomonė apie tai. Ir taip pat tai, kas buvo pasakyta apie, apie jūsų tyrimus atliekamus e, ir ko jūs pasiekėte tais tyrimais. Iš tiesų mes visi tuo galėsime pasinaudoti ir pabrėžti, kokią pridėtinę vertę sukuria europinis finansavimas, e, kalbant apie visų mūsų ateitį. Ačiū. Pone Kudricka. Prašau, pane Kudricka. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti šią progą 50 tūkstantąją mokslininkę, kuri gavo finansavimą. 50 5000 finansavimo laureatę. Dėja, kalbant apie sėkmingus projektus, netiek daug jų yra iš naujųjų valstybių narių. Yra mokslinė tarybos grupė, kurios tiklas platinti bendradarbiavimą. Ir čia dėmesys skiriamas tam, kad būtų įtraukami įvairūs mokslininkai, kur, to, iš tų regionų, kurių rezultatai nėra tokie aukšti. Gal galėtumėte pasakyti, kokie yra tos grupės rezultatai, kokia yra geriausia praktika, kai taryba bando užtikrinti aktyvesnį dalyvavimą. Ir dar viena tema, kurią norėčiau šiandien paminėti, yra ta, kad pagrindų, 7 pagrindų programoje 5,5 yra tų paraiškų perviršis, kalbant apie turimas biudžeto lėšas. Anksčiau buvo tas skaičius didesnis. Tai, tai galbūt yra dėl to, kad daug gerų projektų ne, nesusilauks finansavimo. Mes žinome, kad taryba numatė sprendimų problemą išspręsti. Mano klausimas štai koks. Jeigu, tai ar tai realiai padeda išspręsti problemą? Ačiū. Dėkoju. Kolega Royal. Man irgi labai malonu Jūs pasveikinti mūsų komitete. 5000-ąją mokslininkę gavusią šį finansavimą. Aš įsivaizduoju, kad ne, nebuvo lengva uh, viską padaryti, bet džiugu, kad taryba yra pasiekusi tiek pažangos ir dviejų tyrimų programų pristatymas šiandien puikiai parodė, kodėl mes taip ryštingai siekiame sukurti šią programą ir kodėl ir toliau norime ją išsaugoti. Man tiesiog įdomu, kaip mokslinio tyrimų taryba jūs matote ateityje, ką toliau reiktų nuveikti ir ką mes galėtumėme nuveikti norėčiau jūsų paklausti. Taip, turime finansinių sunkumų, tačiau kur jūsų manimų slypi tie pagrindiniai prioritetai kitose, pavyzdžiui, dėrybose dėl biudžeto? Ačiū, ponė Birkunen. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau Jums e, padėkoti, padėkoti svečiams, visuomet yra labai malonu susilaukti mokslininkų iš šį, šiame komitete, kaip žinome, švietimas, moksliniai tyrimai yra raktas į geresnę ateitį Europai ir tai ypač svarbu šiam komitetui. Kaip jau sakė kolegos, tai yra vienas pagrindinių mūsų uždavinių šiame komitete pasirūpinti Horizontas 2020 programą ir kasmet kyla biudžeto problemų. Kaip žinome, dauguma valstybių narių taip pat karpo švietimo ir mokslinio tyrimų biudžetus. Tai reiškia, kad Horizontas 2020 programa tampa dar svarbesnė mokslininkams ir taip pat tai reiškia, kad paraiškų atsiranda vis daugiau kas, kasmet. Taip pat jūs jau pabrėžėte, kad baziniai tyrimai yra labai svarbu ir mes žinome, kad kai valstybės narės mažina biudžetą, dažnai, dažniausiai tai dėl to nukenčia baziniai tyrimai ir man dėl to irgi labai neramu. Kaip žinome, Europa norėjo tapti konkurencingiausią teritoriją pasaulyje iki 20 metų, bet pažvelgus į mokslinius tyrimus mokslą, matome, kad to pasiekti bus labai sudėtinga. Jeigu pažvelgtumėme į reitingų sąrašus, aišku, yra ir universitetų, Šanhajaus pateiktas tas mokslo, įstaig, mokslo ir lavinimo, mokslo lavinimo įstaigų pasaulyje iš 20 4-5 gal tik tai yra iš Europos, kiti iš Amerikos tame sąraše, taigi aš norėčiau išgirsti jūsų nuomonę, ką būtų galima padaryti Europoje, kad mūsų mokslininkai turėtų visas reikiamas priemonės. Mes norime irgi geriausių mokslininkų universitetų Europoje, bet ar čia tik problema susijusi su pinigais? Ar yra kitų dalykų, kaip galėtumėme padėti mokslininkams pritraukti juos dirbti Europoje? Ačiū, ponia Porsa. Ačiū, pirmininkė. Profesoriau Tolič, norėčiau pasveikinti Jūs. Aš labai džiaugiuosi ir didžiuojuosi, kadangi irgi esu iš Kroatijos. Man atrodo, aš tikrai drįščiau teikti, kad esate pirmoji mokslininkė iš Kroatijos atvykusi į Europos parlamentą. Daugiausia čia yra dirba politikai, bet džiaugiuosi, kad yra žmogus, kuris parodė, nors, kad, kad nors esame maža šalis ir mūsų finansavimas švietimui mokslu nėra toks jau didelis, lyginant su kitomis valstybėmis narėmis, kad mums pavyksta pasiekti puikių rezultatų ir tuo mes labai didžiuojamės. Norėčiau jūsų paklausti paprasto klausimo, neprivalote galbūt į jį atsakyti, ar galite atsakyti labai trumpai kokie yra, kokios yra jūsų ateities ambicijos. Kaip supratau, norite nusipirkti naują mikroskopą. Tai kokie yra jūsų siekiai ateities vizija? Ir dar vienas dalykas. Aš norėjau privačiai jums pasakyti, bet dabar galiu drąsiai visų akivaizdoje pasakyti. Toks yra negražus pasakymas, kad protas ir grožis nesuderinami, bet jūs įrodėte, kad tai netiesa. Very much. And uh, Madame Šuica. Toliau ponė Šuica. Dėkuoju, gerbiamas pirmininkė. Aš nepriklausau šiam komitetui, kaip žinote, tačiau šiandieną pas mus atvyko viešinė iš Kroatijos. Tai pagalvojau, kad būtų gražu mums ateiti, pasimatyti su jie. Ačiū, kad įtraukėte šį klausimą į darbo atvarkę. Dėkoju ponui Burginion, kuris vadovauja Europos mokslinių tyrimų tarybai. E, dėkoju jam, kad pakvietė kartu su savimi tokius du gražius e, jaunus žmonės, kurie pristatė savo nuomonę kadangi kalbam apie horizontą 2020, mes galėjome jų išklausyti dėl bazinių tyrimų, manau, kad viskas bus gerai. Ir dabar e, sureaguos tai, ką sakė kolegė, netiek daug yra projektų gyvendinamų valstybėse narėse. Mes esame naujausia valstybė narė ir Aš tikiuosi, kad viena programa e, dabartinė bus e, tikrai sėkminga. Dėkuoju poniai Tovič, kad atvyko, laukiu rezultatų. Neturiu jokių klausimų, tik tai norėjau pasakyti, kad labai e, didžiuosi, esu labai laiminga, noriu pasveikinti ne tik jūs asmeniškai, bet ir visus, kurie m, užsima moksliniais tyrimais. Nežinome, kad be jų nebus ateities, nebus konkurencijos Žinome, kaip svarbu yra investuoti į mokslinius tyrimus, kad galėtume užsitikrinti geresnę pramonės būklę, geresnės konkurencinės galimybės. Horizontas 2020 e, yra skirtas tam, kad padėtų visoms valstybės narėms. Ačiū. Dabar ponia Patricija Toja, pirmoji vicepirmininkė. Aš taip pat norėčiau pritarti kolegoms. E, tai, kas buvo pasakyta profesoriams Norėčiau užduoti klausimą. E, mes visi sakome, kad reikia kažką daryti. E, ką galėtų padaryti Europos parlamentas e, ir ko reikėtų ECR, nes, pavyzdžiui, mes daug ką darome su Horizontas 2020, tačiau matome, kokios e, kyla problemos. E, žinome, e, kokia situacija yra su tyrimais, kad reikia Horizontas 2020 peržiūrėti. Tad norėčiau užduoti štai kokį klausimą. Dėl tyrimų rezultatų sklaidos E, ar ji yra vykdoma. Nes e, dažnai, sakykime, būna tokių situacijų, kai tyrėjai slepia savo tyrimų rezultatus, todėl norėčiau sužinoti daugiau apie e, tyrimų rezultatų sklaidą. Kalbu apie tyrimus, kurie buvo finansuoti iš ACR. Ačiū dabar žodis ponui Plenkovič. Dėkuoju pirmininkė Būsikai, ponė Balinių, profesorė Tolič ir e, kreiptas taip pat į mokslininką iš Italijos, e, sveikinu tapus stipendininkais e, mokslinio tyrimų tarybos. Norėčiau taip pat pasidžiaugti, kad ponė Tovič sugebėjo gauti ES finansavimą, pademonstruoti kompetenciją išskirtinę, bet taip pat jūs pademonstravote naudą jaunų žmonių mobilumo, judumo E, kai dalį karjeros gali pralei, galima praleisti savo šalyje, pas, kitoje šalyje, paskui grįžti į savo šalį ir mes girdėjome iš jūsų, tai anksčiau jūs davėte interviu ir tai yra labai svarbu jauniems žmonėms, kurie nori siekti profesinės karjeros. Manau, kad e, tasa e, stebėjimas, kaip bus įgyvendinamas jūsų projektas, bus taip pat labai naudinga ir labai džiaugiuosi galėdamas Europos parlamento vardu paremti jūs. Ar dar kas nors nori pasakyti? Ne. Dar aš pats duotis klausimus tuomet norėsiu pateikti 30 milijardų eurų fundamentaliesiems tyrimams. Horizonte 2020 numatyta iš viso daugiau kaip 80 milijardų skiriama šiai programai. Ar pakanka tokios sumos jūsų nuomonė, profesoriau? Kaip jūs manote? Galvant apie proporciją, ne apie sumą, bet apie proporciją, tai būtų įdomu, nes tai yra kur kas mažiau negu 20 procentų, o prastai mes kalbame apie 30 procentų ir kaip viskas atrodo valstybėse narėse gal žinote daugiau. Statistinių duomenų turite, kaip, kaip ten yra. Dėl, kreipiuosi į jaunuosius mokslininkus. Jūs dirbote universitetuose, e, laboratorijose Europos, e, ne tik Europos mokslinio tyrimų laboratorijose. Ar mes, jūsų nuomonė, pakankamai patrauklus? Europos universitetai, laboratorijos. Ar mokslinio tyrimų dvasia Europoje e, patraukli lyginant su kitais kontinentais, ar mes patrauklesni ar mažiau e, patrauklus, kaip. Ir kitas klausimas, kaip mes galime paremti tai, kaip galime pakeisti, mes kaip politikai, ar mes esame pakankamai patrauklus, tai yra labai svarbu, mes neturėtume e, prarasti savo talentų, turėtume neleisti, kad jie išvyktų. Ne tik į JAV, bet ir į Kiniją, pavyzdžiui. Taigi tiek. Profesoriu, jūsų paprašysiu atsakyti. E, labai ačiū. Norėčiau atsakyti pirmiausiai panui Eleriui moksliniai tyrimai skirtingose šalyse. Situacija yra skirtinga, bet e, kai kuriuose šalyse, pavyzdžiui, geras e, pavyzdys būtų Vokietija, kur para moksliniams tyrimams yra labai didelė, Suomija kitas pavyzdys, taip pat ir kitas šiaurės šalis galima paminėti. Tačiau per pastarusius keletą metų kai kuriuose šalyse ekonominė situacija uh, pablogėjusi reiškia, kad reikėjo mažinti finansavimą ir paramą moksliniams tyrimams. Dabar aš nepateiksiu Jums jokių konkrečių pavyzdžių, tačiau galima pasakyti, jog kai kur tikrai mokslininkams tapo labai sudėtinga išgyventi ar atlikti deramai savo darbą, nes parama paprasčiausiai išgaravo. Europa yra gana išskirtinė. Galima sakyti, kad komisija remia šią sritį, parlamentas taip pat ir parlamento parama nepaprastai svarbi. Pirmiausiai dėl mokslinio tyrimų tarybos egzistavimo tai yra vienas dalykas, bet ir dėl kitos programos mes turime užtikrinti, kad jai bus skirta pakankamai lėšų. Aš esu tikras, kad tos paramos mes sulauksime. Bet jeigu pasižiūrėsime į mokslininkų skirtingose šalyse, labai daug kas priklauso nuo situacijos vietoje. Jeigu situacija keičiasi vietoje, tai ir plačiau bus pajuntami pokyčiai. Mes turime sekti kasmet situaciją, stebėti, kaip keičiasi viskas ir jau mes matome savo taryboje Mm, pokyčius. Jeigu, pavyzdžiui, parama šalies dinksta, tai žmonių skaičius, kurie kreipiasi į mus, taip pat kinta. Gali e, jis padidėti, gali ir sumažėti ir taip pat sėkmės koeficientas gali sumažėti. Mes žinome, kad kai kuriuose šalyse tai susijęs su asignavimu mažinimu, o Kitose šalyse yra lėšų, tačiau tų lėšų nepakanka. Ateitis. Galime tikėtis, kad situacija pagerės daugelie šalių. Tačiau dabar galima pastebėti, kad egzistuoja paramos skirtumai moksliniams tyrimams. Ir dėl to mokslininkų gyvenimas tampa sudėtingas, kai kuriuose šalyse jis yra sudėtingesnis negu kitur. Jūs taip pat minėjote pozityvų aspektą dėl mūsų tarybos. Kalbėjote apie paramą. Tai, kad galima paremti tarybą, tai yra nuostabu, bet reikėtų kalbėti ir apie Marie Curie ir kitas programas, ne tik mūsų tarybą. Jūs visiškai teisingai pastebėjote. Strateginių investicijų fondas e, yra naudingas tam tikrą prasme, tačiau ne visos programos gaus e, naudos iš to fondo, ne, ne visos bus finansuojamos mes pasižiūrėsime, kaip būtų galima e, iš fondo lėšas nukreipti dar kartą į mokslinius tyrimus. Inovacijas mes žinome iš patirties su Marie Curie ir iš savo e, darbo tarybos, žinome, kad tai manoma ir mano leitmotivas būtų toks. Jokių įnašų, jeigu nėra naudos tiek Kol kas e, tai yra atviras klausimas, turėsime palaukti, pažiūrėti, kaip viskas bus. Bet dabar tokia situacija. Dabar e, atsakysiu poniai Mūdį. Aš esu matematikas e, ir kaip ECR vadovas žinau, kad reikia paramos fundamentaliesiams tyrimams ir tai yra pagrindinė sąlyga, kad ES konkurencingumas, taip pat kalbant apie privačius tyrimas, padidėtų. Kai kurios šalės priemė sprendimą priešingą, kad e, parama turėtų būti e, teikiama e, programams, kurios na, duotų iš karto ekonominę naudą tai yra e, tikrai netinkamas kelias. Norėčiau vengti kažkokio na, konflikto įvardindam problemų įvardintamas kokią konkrečią ES šalį. Sakykime, pateiksiu pavyzdį apie Kanadą. E, Kanadoje e, yra Taip pat nacionalinė mokslo taryba pareiškia, kad na, jinai nėra suinteresuota bendradarbiavimu su mumis, nes e, finansuoja tik tai tokius e, na, greitą rezultatą duodančius projektus. E, taigi tokia yra situacija kai kuriuose šalyse. Pirmininkas Buzekas e, paklausė apie tinkamą santyki. Aš žinau, koks e, e bus e, jo atsakymas. E, 30 procentų yra tinkamas skaičius, tačiau kai kuriuose šalise e, jau pasiektas beveik 30 procentų tikslas. Tuo tarpu kitose šalise nuo 30 procentų yra pereita prie nulio, praktiškai nulio. Toliau dar vienas dalykas. Horizontas 2020 programa. Jeigu jūs pažiūrėsite į kitas, kitus ramščius, matysite, kad na, viskas yra e, sukurta taip, kad galima pateikti tuos iš apačios į viršų einančius pasiūlymus. Ir e, be abejo, mes turime tam tikrą ribą, projektams finansuoti, tačiau Horizontas 2020 programa yra labai plati ir gali pagal ją būti finansuojami vairiausi projektai. Toliau ponė Mūdi e, uždavė klausimą apie sąs, e, sąveiką. Turiu pasakyti, kad e, esu šiek tiek nusivylęs tuo, kad kaip ECR pirmininkas negaliu įtakoti E, horizontas 2020 programos e, keitimo. Ir laikiausi nuomonės, kad e, na, būtų gerai organizuoti susitinkimus tarp atsakingų asmenų, nes nenoriu kištis į kitų sritis, bet jeigu mes geriau suprasime situaciją, galbūt rasime galimybių užtikrinti tam uh, E, tikrą sinergiją ir galimybės bendradarbiauti. Toks būtų mano atsakymas. Be to, tai būtų tikrai e, svarbu e, tiems, kurie teikia e, paraiškas pagal Horizontą 2020 programą. Dar buvo vienas klausimas, kuris yra susijęs su tolesniais žingsniais, tai yra kokie galėtų būti žingsniai ateityje. Mokslo taryboje apie tai daug kalbama. Mes kalbam apie perspektyvas. Na ir kalbant apie perspektyvas, mes manome, kad mes turėsime dirbti šiek tiek kitaip. E, kitaip tariant, turės būti taikomas tas e, daugia disciplininis požiūris. Ir pavyzdžiui, kalbant apie tam tikras rytis, e, tarkim, inžineriją, greičiausiai, na, šioje srityje mūsų darbas tikrai nėra pats geriausias. Ateityje mes ketiname sukur, suburti panelius, kurie, pavyzdžiui, dirbtų su inžinerijos projektais. Taip e, mes užtikrintumėm geresnį mūsų darbo rezultatą. Nes tokiu būdu mes, sakykime, galėsime palyginti projektus iš skirtingų sričių. Dėl kitų problemų mes esame su jumis susipažinę. Kai tapau pirmininku, aš pasakiau, kad reikia suburti darbo grupę ir tai buvo ne mano pasiūlymas, tai buvo pasiūlymas, kurį pateikė kiti ECR e, nariai. Ir kas buvo padaryta iki šiol darbo grupėje? Galėtų, galėčiau paminėti tris dalykus. Visų pirma, buvo parengtas klausimynas, išplatintas mokslininkams iš tų šalių, kur e, nėra e, suteikta e, stipendijų. Mes teikiame juos informuoti, kaip gauti finansavimą iš ECR ir klausėme, e, ką jie galėtų pasiūlyti. Be to, vieną dalyką pastebėjome kad e, na, svarbiausias e, klausimas yra, kiek galite skirti pinigų. Bet taip pat buvo nurodytos ir kitos problemos susijusios, pavyzdžiui, su techninė parama, e, su administracija. Kartais sakoma, kad sistema yra pernelyg biurokratiška, todėl negalima greitai reaguoti, kas yra svarbu tyrėjams. E, tyrėjai turi suburti e, program, e, savo komandą, pritraukti tyrėjus iš kitų, sakykime, šalių. Kai kuriuose valstybėse tai yra sudėtinga padaryti. Ir kai pagaliau suburi savo komandą, vienas iš jų, sakykime, sako, kad buvo, laukiau per nelik ilgai, todėl negaliu dirbti. Taigi, kaip matote, kliūčių yra daug. Vienas iš jų yra finansavimas ir jeigu valstybė neinvestuoja į uh, tyrimus, tai turi rimtų pasiekmių patiems e, tyrėjams. Kitas dalykas yra mokslininkų atlygis. E, vienose šalyse mokslininkai turi dirbti ne viename darbe, kad išgyventų kaip mokslininkai. Dabar kitas dalykas E, kai kurios šalis deda e, pastangas, kad e, paminėsiu konkrečias šalis - Lenkija ir Vengrija. Pastarosios nori, kad jauni mokslininkai apsilankytų ECR ir susipažintų, kaip ši struktūra veikia ir kad galėtų parengti ateityje paraiškas. Ši mintis E, organizuoti tokius e, trumpus vizitus yra gera, nes e, žmonės gali susipažinti su mūsų veikla ir tai duos rezultatų ateityje. Toliau dar vienas dalykas. ECR ketina finansuoti vieną programą, kuria, kuriai paraišką pateikė nacionalinių kontaktinių punktų tinklas, kurio tikslas yra E, na, sustiprinti bendradarbiavimą ir padėti mokslininkams iš e, šalių, e, kuriuose paraiškų nedaug pateikta, tas paraiškas pateikti. Na ir kalbant apie 2016 metų programą, mes šiam, šiai programai skirsime nemažą lėšų skaičių. Ir ši programa yra skirta padėti jauniems mokslininkams. Taigi, kaip matote, mes viską priemome labai rimtai domien Iš karto rezultatų nesitikime, reikės tam laiko, tačiau tai yra klausimas, kuris turi būti sprendžiamas. Pabaigai norėčiau atsakyti du klausimus. E, pirmas klausimas buvo susijęs su reitingavimu. Aš jau anksčiau minėjau, kokios struktūrinės problemos e, kyla, kad reikalingas lankstumas. Na ir kaip matematikas e, galiu pasakyti, kad E, reitingavimas vaidina pernelik didelį vaidmenį. Ir žinome, e, kad e, ekspertai, sakykime, pasikliauja ne tik tai reitingavimo sistema, tačiau ir kitais kriterijais. Bet yra kitų sričių, kur, sakykime, bibliometrikos e, svarba yra labai didelė ir todėl e, ji, jie turi e, būti vadovaujamasi. Tačiau ne vieną kartą esu sakęs, kad panelės nariai ekspertai vertintų projektą, jo kokybę. Tačiau neturi, neturėtų sakyti, kad vienas na, projektas yra geresnis nei kitas, dėl kažkokio reitingo. Na, tai yra tokios bendros pastangos, kurias mes turime uh, dėti. E, be abejo, projektai turi būti vertinami, tačiau uh, e, neturėtumėm apsiriboti tik tai reitingavimu. Dabar dėl universitetų. Universitetai turi uh, vykdyti tyriamoje veiklą, jeigu jie nori būti lyderiais. Tačiau tuo pat metu mokslininkai turi dėstyti, tai kaip e, atskirti šios du, du dalykus. Universitetai turi būti ir inova, inovatoriški. Taigi, kaip su tuo trečiuoju elementu ir e, Todėl, siekiant atsakyti į visus tos tris klausimus, reikalingas toks labai bendras e, požiūris. Pone... Šių prie prancūzų kalbos, man atrodo, kad labai svarbu, kalbant apie mūsų tarybą, yra tęsti tuo keliu, kuris buvo pasirodė esantis gan sėkmingas bent jau likščioliai, būtent susitelkti ties tais projektais, kurie yra ambicingiausi, tai yra tie, tie projektai, kur yra imamasi rizikos ir tikimasi svarbiaus gražos. Labai svarbu renkantis nebūtinai tik tai susitelkti į tai, kiek paskelbiama publikacijų, nes jeigu, pavyzdžiui, projektas yra naujas, reiks laiko, kol jis įsi, įsibėgės, kol bus galima įvertinti jo poveikį. Taigi, šią prasme, aš manau, kad reikia atsargiai skaičiuoti griežtai, tik tai nevertinti pagal vien tik tai paskelbtų publikacijų skaičių. Taip pat horiz programa Horizontas 2020, čia matome, kad visos europinės, visi Europos finansai turi būti skiriami laisvai šiuo, šiuo atveju ir pasirinkti tam tikras disciplinas e, nėra lengva. Pavyzdžiui, socialinių mokslų srityje yra skelbiamos knygos, bet jas parengti prireikia kur kas daugiau laiko ir kai, pavyzdžiui, baigėsi galioti sutartys, nelieka pinigų, taigi kaip padėti publikuoti tas knygas tie mokslininkai, kurie parengia e, publikacijas, laisvas publikacijas pagal savo sutartį ir jos tomis publikacijomis laisvai galima naudotis, kaip spręsti tas techninės problemas po to, kai e, baigėsi tos lėšos ir aš tikiuosi, kad tas problemas mes išspręsime, nes e, negalime leisti, kad e, dėl to, kad trūksta lėšų, mokslininkai galėtų skelbti tik tai trumpus, nedidelius straipsnius, kai tuo tarpu jie galėtų e, skelbti kur kas platesnio masto publikacijas arba rašyti knygas. Dėkoju. Ačiū ponui profesoriui Burginjonui už jo pastabas ir paaiškinimus. Dabar ponė Toič. Pirmiausia, ar aš nerimauju dėl biudžeto mažnymo? Taip, žinoma, ir aš, ir mano kolegos. Uh, Pavyzdžiui, mano atveju aš dabar galiu savo ramiai atlikti savo tyrimus per atinančius penkerius metus, nes gausiu ir mažesnių nacionalinių stipendijų, bet kaip bus dvi, bet kaip bus ateityje, aš nežinau, aš tikiuosi, kad dar gausiu iš mokslinių tyrimų tarybos tolimesnę stipendiją. Kiti klausimai. Kokia mano svajonė Kroatijoje? Mokslinė prasme aš norėčiau suprasti, kaip dalyjamos lastelės, o dalies lastelės, o plačiau kalbant, aš norėčiau įsteigti Zagrebę lastelių biofizikos centrą, kur atliktumėm disciplininius, e, interdisciplininius tyrimus e, lastelių biofizikos rytyje ir kad tie tarpdisciplininiai tyrimai, kai traukiami e, tyrimai, lastelių tyrimai ir kitos sritys e, duotų kuo galima geresnių rezultatų. Nežinau, kaip man klostysis, kol kas mūsų institute atmosfera vyroja labai gera. Ir taip pat mes plečiame savo programą ir yra ir struktūrinių fondų lėšos gaunamos, įtraukiami kiti mano kartos mokslininkai, dauguma jų sugrįžo į Kroatiją. Taigi yra kritinė mokslininkų masė, kurie atlieka biologinius, fizikinius tyrimus ir, manau, ateitis atrodo neblogai, bet turiu pabrėžti, kad man nėra taip sudėtinga visą tai daryti, nes aš daug savo karjeros praleidau Vokietijoje, kur buvo pačios geriausios sąlygos. Aš e, turėjau puikius kolegas ir mano projektai buvo tinkamai finansuojami, taigi puiku ir mano karto žmonės, ypatingai tie, kurie daug laiko praleido uh, Zagrebe jiems sudėtingiau, nes jie tiesiog negalėjo atlikti visų tų dalykų, kuriuos aš galėjau padaryti. Jie negalėjo gauti stipendijų, nes jų gyvenimo prašymas netitiko keliamų reikalavimų. Taigi reikia kažką daryti šioje srityje, galbūt kažkokias tai trumpesnės stipendijas numatyti ar kažkokią tai pagalbą kad žmonės bandomuosius tyrimus atliktų eksperimentus kad galėtų patobulinti savo gyvenimo prašymą, kad ateityje jau galėtų prašyti finansavimo iš mokslinio tyrimų tarybos. Dabar kiek patraukli yra Europa, man atrodo, reiktų daugiau nuolatinių pozicijų numatyti, nes dabar problema yra ta, kad daug europinių institucijų neturi tokių daug e, nuolatinių darbuotojų. Ir kai žmogui 30, tai visai neblogai judėti, persikelti į kitą šalis, visokius mokymus pereiti, bet jau kai pasieki 30 metų amžių, žmonės jau nori kažkur įsikurti ir daugelis žmonių už Europos ribų būtų patraukliau, jeigu institutai universitetai siūlytų daugiau tokių nuolatinių darbo vietų šalia, aišku, finansavimo moksliniams tyrimams, kokį skiria mokslinių tyrimų taryba. O moteris ir mokslas, čia galėčiau pasakyti, kad labai puiku, kad mokslinio tyrimų taryba siūlo atitinkamą prapečią laikotarpį, per kurį baigęs, parašė savo disertaciją, žmogus gali kreiptis ir pašti finansavimo. Ir tada mokslininkai gali siekti etatų ir universitetuose, mokslinio tyrimų centruose, bet šalia to būtų gerai, jeigu būtų numatomos lėšos moteriams su vaikais, vyrams su vaikais, specialios lėšos, kad padėtų tiem žmonėms e, išauginti tuos vaikus. Tai būtų tikrai e, būtų puiku, kad tie žmonės galėtų tęsti darbą lygiai taip pat, kaip dirbo iki vaikų, kol, kol susilaukė vaikų. Dėkuoju iš klausimus. Dėkoju profesoriai. Dabar laikas trečiam kalbėtojui, ponui Punė. Prašau. Grazie. Ačiū. Aš norėčiau atsakyti į pono Stoja klausimą. Ji klausė, ką būtų galima padaryti kitaip. Aš, pavyzdžiui, asmeniškai E, turėjau persikelti iš vieno universiteto į kitą. Ir man atrodo, kad čia būtent galima e, na, pagerinti situaciją. Ir, sakykime, per perkeldama savo darbą iš vieno universiteto į kitą negalėjau pasinaudoti suteikta stipendija. Ir manau, kad tokias situacijas reikėtų spręsti. Daug dalykų jau aptarė ECR e, pirmininkas. Tai yra, kad reikia turėti pakankamą finansavimą projektams e, įgyvendinti. Ir tikrai e, žinome, kokia yra nacionalinio finansavimo situacija ir negi kai lėšos yra skiriamos, sunku jas e, paskirstyti e, tinkamai. Kalbant apie ECR, manau, kad ECR, e taryb, ECR teigiamas dalykas yra, kad jie yra pasamdę labai puikius ekspertus, kurie vertina projektus. Ir aš pats iš savo asmenės patirties galiu pasakyti, kad E, likau patenkintas tuo, kaip buvo įvertintas mano projektas. Ir e, pagal sukauptus statistinius duomenis e, žinau, kad visi paraiškų teikėjai vėliau praktiškai pritarė toms pastaboms, kurios buvo įsakytos ekspertams ekspertų. Taigi šiandien yra tikrai krizinė situacija, tačiau apie tai aš nenorėčiau kalbėti, nes krizė kartais būna ir teigiama. Vis dėlto, kadangi susidariusi yra krizinė situacija, yra tikrai labai svarbi yra ekspertų veikla ir jų vaidmuo. Toliau buvo kalbėta apie tyrimų rezultatų sklaidą. Noriu pritarti tam, ką pasakė ECR pirmininkas kad e, na, šiuo metu yra šioje srityje tam tikra e, diktatūra. E, yra kaip prievolė, sakykime, gavus stipendiją, e, paviešinti studijų rezultatus e, mokslinėse žurnaluose. Aš e, E, pavyzdžiui, dalyvauju įvairiuose seminaruose, konferencijose e, ir pristatau e, tyrimų rezultatus, nes manau, kad tai yra teisinga supažindinti visuomenę su mūsų laboratorijos darbu. Toliau buvo klausimų dėl bendradarbiavimo. Šis klausimas yra iš dalies jau atsakyk, atsakytas, tačiau aš asmeniškai nuomonę norėčiau pasakyti. Kai ECR suteikia stipendiją, stipendija yra e, suteikiama asmeniui, tačiau tai e, na, paskatina ir bendradarbiavimą, nes e, mes kaip tyrėjai ir kaip pasakiau savo įžanginėje kalboje, mes bendradarbiaujame, sakykime, su kitomis pagrindinėmis laboratorijomis pasaulyje. Toliau buvo taip pat klausimų apie fundamentaliuosius tyrimus. Man fundamentalieji tyrimai yra labai e, svarbus, nes e, mokslininkai e, tikrai vykdydami mokslinę veiklą, mokslinius e, tyrimus, e, gauna tuos e, tyrimų rezultatus, kurie galėtų būti plačiai panaudoti. E, E, pavyzdžiui, jau dabar žinau, kad e, Briuselėje yra institucijų, kurios e, yra suinteresuotos mano darbu ir galbūt vieną dieną mano idėjos bus įgyvendintos. Ačiū, ačiū ACR pirmininkui, ačiū abiems profesoriams, mokslininkams už jūsų apsilankymą Europos parlamente. Tikrai buvo labai malonu su jumis susitikti, aptarti įvairias problemas. Mes e, norėtume e, parengti mm, gerą tyrimų politiką, kuri tarnautų penkerius dešimčia metų, todėl jūsų vizitas tikrai mums labai yra naudingas. Ačiū. Next meeting. Kitas posėdis mes baigėme.